and Lamberts, would you like to possibly, please, very nicely, please? Um, take a seat. Prašyčiau visų susėsti vietas. Vakar dešimčia minučių pavėlavome pradėti ir paskui gale posėdžio uh, vėlavome jau pusvalandį ir kai kurių klausimų nepavyko išnagrinėti, todėl bandysiu nuo šiol viską pradėti laiku. Tai perspėjimas. Stengsiuosi nevėluoti, pradėti lygiai laiku. Tai, tai man nėra įprasta, bet aš pabandysiu. E, satel, pal, žemės palidovų uh, renkamos informacijos panaudojimas komerciniams tikslams. Kas pristato šį klausimą? Ponas Kroiman? Ponas Augusto Gonzalės Fernandis. Malonu Jūs matyti, prašau. Iš tikrųjų, esu Augusto Gonzalės Fernandis. per trumpą mums šio klausimo svarstymui, e, svarstymui skirtą laiką aptarti pasiūlymo poveikio vertinimą. Būtų visų pirma naudinga pastebėti, jog žemės stebėjimo paslaugos ir e, gaunami duomenys vis tampa e, ne būtina dalis teritorijų planavime, e, katas, gamtinius ir stichinių nelaimių valdyme ir kitoje veikloje. Šis sektorius e, yra nedidelis ir jame veikiančių kompanijų skaičius e, yra apie 300 ir įmonės kurioms ypač e, nu, reikaling, reikalingi palidovų renkami duomenys ir, ir kurios rengia tų duomenų pagrindų žemėlapius, kartografinius e, duomenys. Yra, jų yra 300 ir juose dirba apie 5000 žmonių. Iš tų įmonių 90 procentų yra mažos ir vidutinės įmonės. 67 procentai tų uh, įmonių yra mikro įmonės, tai reiškia, kad jose dirba 10 ir mažiau žmonių. Tai e, svarbi informacija mm, ir sektorius šiandien šio sektoriaus įplaukos šiandien sudaro 700 milijonų eurų ir e, sektorius auga 7 procentų per metus sparta. Tai geras pasiekimas, bet ne toks, kur, kaip Junktinėse valstijose, kur augimas sudaro 19 procentų. Tos įplaukos gaunamos apdorojus E, didelės skiriamosios gebos e, palidovus surinktus duomenys. Tiksliai nežinome, kiek įmonių gauna, kelios įmonės, koks skaičius įmonių tą, tą pelną pasidalė, gali būti, kad tik saujelė iš tų įmonių. Auk, didelės skiriamosios gebos duomenų rinkimą kontroliuoja vyriausybės ir kuomet palidovai e, renka tokius, tokius duomenis, vyriausybės tokius duomenis kontroliuoja dėl saugumo sumetimų. Nes tų, tos informacijos neturėtų e, matyti ir sužinoti tie, kas neturėtų to sužinoti ir ES ir už jos ribų. E, Ir atlikdami poveikio vertinimą mes atlikome šių sistemų analizę, e, išnagrinėjome sistemas. E, jo daugiausia tokių didelės skiriamosios gebos e, palidovų duomenų renka ir generuoja trys ar trys ir keturios valstybės. Ir paaiškėjo, kad nėra bendro sutarimo, kas, ką reiškia didelė skiriamoji geba. Tai reiškia, kad šioje srityje veikiančios verslo įmonės tiksliai to nežino ir todėl, kuomet e, jos nori nusipirkti tokią informaciją ir tokius duomenys, jos nežino, ar, ar tom, tiems duomenimis bus taikoma kokia kontrolė ar ne. Taip pat Išsiaiškinome, kad egzistuojančios sistemos yra gana skaidrios, kontrolė užtikrinama, tačiau šioje srityje veikiančios verslo įmonės tiksliai nežino, kokiame etape kontrolės sistema e, veikia ir kai jos perka e, tuos didelės skiriamosios gavos duomenys, jos nežino, ar saugumo kriterijai joms, tam, tiems duomenims taikomi ar ne. Jeigu jūs norėtumėte susipažinti su tokiais duomenimis, nesvarbu, ar, kont ar kontrolė yra pritaikoma ar ne, Ir pavyzdžiui, jūs, e, būdamas mažai, jeigu jūs esate maža įmonė, jūs perkate duomenys iš kitos valstybės ir visai manoma, kad ir kita valstybė pritaikys kontrolės galiojančią kontroliavimo tvarką. Niekas jai netrukdo tai padaryti ir e, laisvo aukštos skiriamosios gebos domenų judėjimo nėra. Net jeigu perkate žemesnės skiriamosios gebos palidovų generuojamus duomenis, vis tiek tie, ta informacija, tokie duomenys laikomi jautriais saugumo požiūriu ir todėl laisvas tokių duomenų judėjimas nėra užtikrintas ir numatytas. Tai papildomas aspektas, kuris paaiškėjo analizuojant situaciją. Kadangi nacionalinės egzistuojančios sistemos pradžioje buvo kuriamos nacionaliniams tikslams, vertinant e, įmonių įsisteigimo buveinės. Konsultantai mums, para, mums informavo, kad 60 procentų įmonių veikiančių toje srityje yra įsisteigę trijose valstybėse narėse ir į tos būtent įmonės e, turi galimybę naudotis tokiais duomenimis. Didelės skiriamosios gebos duomenų e, prieinamumas yra apribotas ir todėl tik tai nedidelis kiekis tų duomenų e, yra griežto uh, E, riboto naudojimo. Tik vienas procentas tų, tų duomenų yra ribotos prieigos. Taigi galime sakyti, kad duomenys skirtingai traktuoja, kad tarsi problemų ir neturėtų iškilti, nežiūrint tai, kad bendros apibriešties, kas yra didelės skiriamosios gebos duomenys, nėra valstybės narėse. Mes pabandėme išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų yra surengėme konsultacijas, e, susisiekėme su sektoriaus atstovais, bei taip pat atlikome e, apžvalgą, nuomonių apklausą internetu, aiškinomės, e, kokios yra galimybės verslui naudotis tokiais duomenimis. Ap, apklausėme 47 įmonės, kurios yra ERSK organizacijos narėmis. E, Iš jų 20 atsakė į mūsų anketą. Jums gali pasirodyti, kad tai yra nedaug, bet jei atsižvelgsime į tai, kad iš viso šiame sektorijoje dirba 120 įmonių, tai gauti rezultatai yra gana reprezentatyvaus pobūdžio. Skirtingai, priešingai negalima tikėtis, didelė E, dalis ats, į klausimus atsakiusių įmonių pareiškė, kad joms sunku gauti e, didelės skiriamosios gebos duomenys 15 iš 20 tai pareiškė. Tačiau kokio pabudžio tai sunkumai mes nežinome. Keturios iš tų įmonių pareiškė, kad sunkumai yra susijęs su saugumo aspektais, kitos pateikė kitokias priežastis. Mums atrodo, kad na, tie absoliutų skaičiai yra nedideli. Ir nebe, bet nebejotinai konkretus skaičius įmonių susiduria su problemomis šioje srityje. Mes taip pat kreipiamės į, klausėme tų, nuomon, tų įmonių, ar yra bendras sutarimas, ką reiškia didelės skiriamosios gebos duomenys ir ar egzistuoja skaidri sistema, kurios pagrindų jos gali išsiaiškinti, e, ar, ar, ar duomenys bus laikomi e, opiais jautriais saugumo požiūriu ar ne. Ir didelė dauguma įmonių pasisakė už 12 iš 20 atsakiusių įmonių pareiškia, kad būtų naudinga, jeigu atsirastų bendra didelės skiriamosios gebos duomenų apibrieštis, o 14 iš 20 sakė, kad būtų naudinga e, jei būt, egzistuotų bendri kriterijai ir e, pagal tos kriterijus būtų galima išsiaiškinti, ar duomenys bus kontroliuojami ar ne. Ir atsižvelgdama į tai, komisija poveikia vertinime išdėstė pasiūlymą išplėtoti požiūrį, kurio pagrindu būtų galima nustatyti slengščius e, ir nustatyti, kas yra didelės skiriamosios gebos duomenys ir taip išplėtoti bendrą supratimą apie tokius duomenys. Taip pat atskirti to bendro supratimo požiūrių, kokie duomenys nėra aukštos skiriamosios e, gebos duomenys didelės skiriamosios gabos duomenys ir, ir tuomet e, kontrolės, duomenų kontrolės sistema nebūtų taikoma e, mažesnės ir vidutinės skiriamosios gabos duomenims, nes tai būtų aktualu verslui. Šio nusaikaus požiūrio kitas aspektas būtų e, sukurti panašias kontrolės sistemas, kurios nebūtinai turi būti identiškos. Ir verslas, verslo įmonės žinotų, kokios kontrolės tikėtis ir kada tikėtis tos, to kontrolės proceso pabaigos, jeigu jos prašo dideliais skiriamosios gebos duomenų. Ir taip pat komisija siūlo E, užtikrinti laisvą tų duomenų judėjimą, kurie nėra didelės skiriamosios gebos. Jei duomenims netaikoma kontrolė, ar, arba jeigu duomenims taikoma kontrolė, tai ta kontrolė turėtų būti taikoma tik vieną kartą ir po to jie galėtų laisvai judėti. Poveikis. Keletą žodžių apie poveikį. Mes atlikome analizę ir bandėme išsiaiškinti galimą, įvertinti galimą poveikį. Poveikio įvertinimas kiekybinių požiūrių yra gana sudėtingas dalykas. Kaip jau sakiau, šiame sektoriuje dirba tikrai tik saujelė įmonių ir bandėme, jų, bandėme išsiaiškinti, ar jos galėtų kažkaip tai apčiuopiamai įvertinti galimą poveikį ir jos atsakė, kad jos neturi išteklių tai, tai padaryti. Ir remiantis atliktą analizę, peršasi išvada, jog jei nieko nedarysime, mūsų išaiškintos problemos išliks konsultacijų metu taip pat e, paaiškėjo, jog jei situacijos nekeisime, išlieka didelė tikimybė, kad e, didelės skiriamosios, e, didelės skiriamosios gebos duomenys renkančių palidovų sistemos bus toliau plėtojamos ir egzistuojančios problemos dar paštrės ir įmonės veikiančios šioje srityje praras klientus, nes joms aktualiausia jų, jų darbe laiku pasiūlyti reikalingą e, produktą, nes jos turi pasakyti klientui, kad, kad jos gali planuoti savo veiklą ir žino, kada tuos duomenys galės pateikti. Taigi prieiname išvedos. E, kad bendra apibrieštis, taip pat bendros panašios kontrolės sistemos ir e, laisvo duomenų judėjimo e, numatymas teisės akte galėtų tikrai ženkliai pagerinti situaciją. Pirmininkė, užbaigdamas pasisakymą noriu atkreipti jūsų dėmesį ir štai ką. Europos Sąjunga, jeigu pasirinktų šį kelią, pasielgtų panašiai, kaip Junktinės valstijos pasielgė prieš dešimtmetį, nes Junktinės valstijos dominuoja žemės stebėsenos srityje. Ir teisės aktas dėl e, didelės skiriamosios geobos domenų Junktinėse valstijose pasirodė e, jau 1998 metais. Ir visoje šalyje galioja šis teisės aktas ir pagal jį visi turi vienodas teisės susipažinti su didelės skiriamosios gebos palidovų duomenimis. Žinoma, galima dar čia svarstyti agresyvę vyriausybės, to šalis vyriausybės politiką, tačiau kita vertus įmonėms netenka susidurti su, skirtingais, su skirtingomis reglamentavimo sistemomis. Tai, to, tai būtų viskas pirmininkė tuo tarpu. Jens Nilsson, rapporteur. Jens Nilsson. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū už projektą. Mes žinome, kad šis sektorius ir paslaugos bei produktai, kurie yra e, gaminami ir palidovinių duomenų e, panaudojimas bei surinkimas stiprina ES augimą ši pramonė šaka susiduria su aukščiausio lygio konkurencija visame pasaulyje. Todėl ES masto bendradarbiavimas būtų labai naudingas. Aš norėčiau, kad Europos komisija pradėtų reglamentuoti šią sektorių, kol dar rinka visiškai nebesusiformavo. Aš manau, kad čia gali atsiverti daug gerų galimybių. Mes galime išvengti taisyklių, kad dėl nacionalinių taisyklių naujoms e, įmonėms ar naujoms paslaugoms atsirasti iškils kliūčių. Uh, nors mes ES lygių deriname padėti vėliau taip pat, problemas geriau spręsti iš anksto ir tada vėliau bus labai sunku susivienyti. Šiandien, kaip jau buvo pasakyta, tik trys valstybės narės turi teisės aktus reglamentuojančius šią sritį. Ir aš norėčiau sužinoti, ar Europos komisija neketina E, teikti tolesnių pasiūlymų. Aš dar visų dabartinio pasiūlymo dalių negaliu įvertinti, bet aš norėčiau sužinoti, kaip šio klausimo nagrinėjimas bus pagilintas. Aš esu susipažinęs su tarybos, susi, tarybos susidariusio padėtimi. Procesas ten užstrigo, yra laukiama tolesnės e, padėties analizės, o kai duomenys bus gauti, juos reikės įvertinti. Mes iš parlamento pusės, aišku, dar e, pozicijos dėl šio pasiūlymo nesuformavome ir aš dabar uh, E, turiu e, labai aiškę savo nuomonę, aš manau, kad reikia dar aiškiau e, suri, apibriežti, kokius duomenys reikia rinkti ir išklausyti viską, kas yra sakoma šiame komitete. Aš turiu klausimą, kuris, manau, visiems yra įdomus ir jau vos ne penkerius metus vyksta dėrybos su susijusiamis įmonėmis, bet iš tiesų tų susijusių įmonių yra labai nedaug. Ir tik keletas. Bet ES yra labai daug įmonių, labai daug bendrovių, kurios domisi tų e, keletos įmonių produktais. Aš prieš porą mėnesių buvau seminare, kuriame buvo kalbama apie e, erdvės stebėsenos duomenys, palidovinius stebėsenos duomenys ir buvo sakoma, kad turi būti rastos transportui naujos palidovinės sistemos. Transporto sektoriuje yra taip pat, transporto komitete yra taip pat kalbėta apie tai, kokie, kaip tie duomenys galėtų būti panaudoti palidovinėms e, GPS sistemoms. Aš e, e, tikiu, kad daug kas taip galvoja, bet Europoje yra 12 iš 20 atsakiusių e, įmonių Europoje sakė, kad padėtį reikia gerinti. Tai rodo, kad padėtis yra labai bloga. Kartais būna aiški dauguma, bet šiuo atveju, manau, reikia labai atsargiai elgtis. Aš pats esu pasirengęs toliau su jumis bendradarbiauti ir manau, kad komitetas daugiau dėmesio parodys ir kartu su komisija galėsim rasti bendrų sprendimų. Ačiū. Voorzitter, dank u wel. Ik spreek in het Nederlands. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu olandų kalba. Įdomu išklausyti, kaip šis sektorius e, keičiasi. Reikia rasti e, sprendimų. Šis e, vidaus rinkos komitetas aiškiai supranta, kad veiksmų reikia imtis nedelsiant. Nes yra dabar galimybių palengvinti e, įmonių augimą. Jau iki šiol esame praradę daug gerų progų šios ryties plėtrai. Prieš dešimt metų Junktinės Amerikos valstijos e, jau e, ėmė reglamentuoti šią sritį, o mūsų rinka yra fragmentuota, susiskaldžiusi. Taigi mūsų įmonės nesugebėjo iš, išeiti į lyderių gretas. Bet dabar manau, kad atsiveria galimybė suteikti geresnį potencialą mažoms įmonėms aukti ir e, tobulėti naujoje komunikacijų srityje. Taip, jūs sakote, reikia padaryti daugiau, bet man atrodo, kad trūksta veiklumo. Europa su savo mobiliųjų telefonų standartais vienu metu buvo pasaulinė lyderė, o dabar bendroji rinka šioje srityje užstrigo. Apie tai turime galvoti šiame komitete Ir aš dabar žvelgiu į komiteto pirmininką, žinau, kad ITRE svarsto šį klausimą taip pat, reikia susidėrėti su jais dėl kompetencijų, bet aš noriu pasakyti, kad reikia pirmiausia pagalvoti apie e, klaidas ir tai, ko galėjome išmokti iš praeities. Vietoj to, kad žiopsotume ir žvalgytumėmės, ką daro kiti, mes turėtume patys duoti labai aiškės gairės reaguoju į pranešėjo mintis. Taip, Junktinės Amerikos valstijos yra labai svarbi veikėja šioje srityje, bet tą patį galim pasakyti vos ne apie kiekvieną sektorių. Aš e, manyčiau, kad reikia atlikti tyrimą, IMKO komitetas turėtų imtis vadovauti šiuo klausimu ir e, turėtume e, stengtis išnaudoti potencialą. Daug kas, kas prasideda nuo smulkmenų, išauga iki rimtų e, veiklos ryčių. Ačiū už jūsų pristatymą. Aš manau, kad komitetas turėtų nenuleisti rankų. Turėtume šį klausimą stumti į priekį. Meida. Čiulija Rėda. I'm uh, content to just uh, listen for now. Thanks. Ar kol kas tik pasiklausysiu. Ačiū. Antonas is not here. So. Antano nėra, ponė Gebhardt. Ja, Labai ačiū. Man šitą, man atrodo, labai įdomi ir svarbi. Ji yra susijusi su skaitmeninė vidaus rinka. Jens irgi apie tai kalbėjo, sakė, kad reikia tęsti darbus, žingsniuoti į priekį. Aš manau, kad reikia rasti protingų sprendimų, bet tam, kad galėtumėm priimti protingus sprendimus, turime gerai suprasti, ką darome. Man kilo keletas klausimų, norėčiau juos pateikti Europos komisijai. Norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai, kodėl buvo pateiktas būtent toks pasiūlymas. Tai buvo pirmasis klausimas. Jūs sakėte, kad buvo būtina e, priimti Europinį teisės aktą, bet aš peržiūrėjau e, jūsų pasiūlymą. Tai nėra pasiūlymas dėl Europinio teisės akto, tai yra pasiūlymas, kur yra 28 e, tipai skirtingų taisyklių. Tai noriu pasiteirauti, ar iš tikrųjų yra visiškai neįmanoma pateikti viską apibendrinantį, 28 valstybės narės apibendrinantį pasiūlymą. Komisaras Ettinger visą laiką sakė, kad reikia iškoti europinių sprendimų. Neįmanoma šių klausimų spręsti iš nacionalinės perspektyvos, nes rinka yra tiesiog per didelė. Joje nėra vidaus sienų. Tai aš nelabai suprantu, kodėl pasiūlymas toks fragmentuotas. Ir noriu pateikti dar vieną klausimą. Kalbama šiame pasiūlyme tik apie e, Žemės palidovų duomenis. Vis dėlto e, dabar technologijos labai sparčiai vystosi ir mes gauname duomenis iš visai, ir iš visai kitų sričių. Noriu paminėti, e, kad vis dažniau yra naudojami uh, nepilotuojami dronai, su, kurie gali daryti video įrašus. Ir galbūt e, tokių dronų e, arba nepilotuojamų orlaivių teikiami duomenys įmonėms ir piliečiams yra žymiai svarbesni jiems negu kad žemės palidovų duomenys. Tai galbūt komisija galėtų pradėti spręsti ir šiuos klausimus. Aš manau, kad jie yra svarbesni negu kad uh, žemės palidovų duomenis. Jeigu mes bandome formuoti skaitmeninę vidaus rinką, tai turime orientuotis ne į šios dienos techniką, bet į rydienos techniką, rydienos technikos pažangą, bet man atrodo, kad komisija į tai neatsižvelgia teikdama savo pasiūlymą. I'm, I'm e Aš pati esu ECR frakcijos šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Tik pratesiu Anders mintis. Mes iš tiesų dar laukiame rezoliucijos, kurioje būtų aptarti galimi e, šio dosie ir pramonės komiteto dosie e, sutapimai ir netitikimai. Laimė šis klausimas buvo skirtas mums, o ne pramonės komitetui, nes panašu, kad čia kompetencijos šiek tiek sutampa skirtingų komitetų. Keletas minčių iš e, mano pusės. Aišku, kad ši pramonės rytis yra labai e, koncentruota. Tai nestebina, nes e, labai brangu yra palidovinė antena e, iškelti į kosmosą, kol kas tai padarė tik trys valstybės, kitos, kitoms tai dar yra per brangu, mes tą visiškai suprantame. Taip pat suvokime, kad palidovų sektorius yra vienas iš greičiausiai augančių ekonomikos sektorių. Ir aš labai norėčiau, kad šis sektorius ir toliau toks išliktų. Ir svarbu, kad jis neišnyktų Europoje. Aš labai norėčiau sužinoti, ką apie tai sako palidovų valdytojai. Jūs kalbėjote apie domenų vartotojus, bet aš norėčiau sužinoti, ką mano palidovų savininkai ir bendrovės, kurios gamina tokius palidovus. Jeigu čia siekiama užtikrinti, kad duomenys būtų galima uh, E, lengviau teikti bendram Europos vartojimui, aš e, pati vis tik suvokiu, kad e, duomenų apsaugos klausimas yra labai delikatus daugelės ryčių. Sakyti, kad Junktinės Amerikos valstijos turi duomenis, turi politiką apie duomenis saugumo tikslams ir duomenis, kurie yra skirti saugumo tikslams, nereiškia, kad mes Europoje turime elgtis taip pat. Aš įsivaizduoju, kad iškils labai daug svarbių klausimų to požiūriu ir man būtų įdomu sužinoti, ką galvoja valstybės narės. Aš įsivaizduoju, kad jos turi savo nuomonių ir mes norėtume sužinoti, kas e, jiems yra, valstybėms narėms yra priimtina, kas ne. Atrodo, tas dokumentas paprastas, e, kai matome jį popieriuje, bet iš tiesų turbūt viskas taip jau lengva. Klausimas man. Vienas, pirmas klausimas buvo, ką sako palidovų bendrovės apie tai. Kitas klausimas, kodėl neįtraukėmės mes Europos Galilėjo ir Kopernikų sistemų. Ar taip yra todėl, kad norime sukurti panašias ar skirtingas taisyklės, man atrodo nelogiška, kad skirtingos taisyklės yra kuriamos. Nes iš tiesų duomenų e, klausimas, duomenų problematika išlieka ta pati. Gal komisija galėtų atsakyti tos klausimus? Um, Ačiū, pirmininkė. Jūs esate visiškai teisi. Trys valstybės narės jau turi atitinkamus teisės aktus, dar keletas valstybių narių juos dabar rengia. Dėl konsultacijų proceso. Taip, galbūt e, čia galėčiau paminėti, kad didžioji dalis atsakė taip. Dabar jau patiktas pasiūlymas dėl, dėl direktyvos ir mes dabar atliekame kitus tyrimus. Jie buvo pradėti e, praėjusią savaitę ir baigsis tyrimas šį sekmadienį. Nesusilauk, nesulaukėme labai daug atsiliepimų. Iš, jų, iš viso kol kas tik tais 22 atsiliepimus gavome ir E, įdomus faktas yra tas, kad atsakymai yra tikrai labai panašus. Bet tuos atsakymus gavome iš skirtingų įmonių. Mes atlikome e, vienas konsultacijas, kai e, rengiame poveikio vertinimą. Ir čia mes išgirdome įmonių atsiliepimus, dabar norime išgirsti ir žemės palidovo operatorių nuomonės. E, Tačiau matome, kad e, jų nuomonės labai panašios. Taigi iš tikrųjų jie pritarė tam, kad komisijos vykdoma veikla yra naudinga. Aišku, mes galbūt buvome, galėjome nuveikti ir daugiau. Vis dėlto mes vadovavomės proporcingumo principu. Mūsų nuomonė reikėjo spręsti e, būtent tuos klausimus, e, kurie kelia problemų. Pavyzdžiui, tai yra duomenys susiję, klausimai susiję su prieiga prie duomenų. Uh, Čia reikėjo europinio požiūrio. Europinį fo požiūrį reikėjo formuoti atsižvelgiant ir į valstybių narių kompetencijas. Kas, koks galėtų būti e, didelės skiriamosios gebos apibrėžimas? Mes e, neturėtumėm nieko primesti valstybėms narėms, neturėtumėm primesti kažkokių tai konkrečių kriterijų. Uh, Vis dėlto norėtumėm, kad būtų patvirtintas panašus požiūris dėl įmonių prieigos. Na, tikiuosi, kad nebus 20 skirtingų sistemų. Dar noriu paminėti ir dronų arba nepilotuojamų orlaivių klausimų. Uh, mūsų teiraujamasi, kodėl mes nenorime reglamentuoti dronų. Jie skiriasi vis dėlto nuo Žemės palidovų. Galbūt jie yra ateities technologija. Dabar mes sprendžiame e, Žemės palidovų klausimą. Bet pavyzdžiui, E, žemės palidovai negali e, gauti duomenų e, jautriose sritise. Na, o dronai gali skristi bet kur. Lėktuvai ir nepilotami orlaiviai negali skristi visur. Bet mes uh, Manome, kad dabar dar netėjo laikas dronams reglamentuoti. Jūs teravotės, kodėl e, e, į mūsų pasiūlymą nepateko Kopernikus. E, ši direktyva skirta valstybėms narėms. Kopernikus sistema egzistuoja. Kopernikus yra valdomas pagal tarybos ir Europos parlamento reglamentą. Yra ir komisijos deleguotasis aktas dėl duomenų ir jis yra labai panašus, praktiškai identiškas tam požiūriui, e, kuriuo mes vadovavomės rengdami direktyvą. Taigi e, Koperniko reglamentas yra įgyvendinamas pagal e, komisijos deleguotą aktą dėl Kopernikos, Koperniko duomenų Mes čia vadovavomės labai panašių požiūrių, kaip rengdami šią direktyvą. Ačiū. Labai ačiū. Aš tai norėčiau sužinoti, koks šis skirtumas. Kodėl laikomasi skirtingo požiūrio į tuos duomenius, kuriuos surenka valstybės narės ir e, į tuos duomenius, kuriuos surenka Europos Sąjunga? Jens, gal dar kartą norėtumėte pasisakyti? English translation? Yes. No. Oh, I, I'm getting. I'm get. I'm, I'm, ge I, I'm getting Danish yes, in my me too. <laughs> me too. okay, thank you. Jens, would you like to come back in? Jens, ar norėtumėte dar kartą pasisakyti? Tolyti Danskas. Laimė, aš danų kalbą šiek tiek suprantu, tai man netaip jau ir sudėtinga. Dėkuoju šią diskusiją, džiaugiuosi tuo, kad daugelis mano kolegų uh, E, sustiprino tai mano poziciją, tai ką aš pasakiau. Ta rinka yra dar nesubrendusi. Mes dabar turime galimybę suformuoti bendrą, vieningą Europos e, teisinę bazę šiuo klausimu. Ir natūralu, kad tą reikia padaryti jau dabar, bet be abejo išlieka dalis problemų, dalis sunkumų, kuriuos reikia sureguliuoti. Bet pamažu, aš manau, galėsiu suformuoti pasiūlymą, kurėsim, kurį galėsim kartu su šešėliniais pranešėjais aptarti. Ačiū. Let's see what, let's see what... Kągi. Pasižiūrėsime, ką nuspręs pirmininkų saiga. Right, well, we're going to be voting at 9.45. Balsavimas prasidės be 15.10. Norėčiau padėkoti už tikrai labai konstruktyvų darbą. Vakar po pietų mes pradėjome darbą 10 minučių vėluodami. Ir e, mes, kol aptarėme visą darbo tvarkę, tau vėlavome pusvalandį. Ir aš e, e, šio ryto posėdžio pradžioje Visiems pažadėjau, kad pabandysiu griežtai laikytis darbo tvarkės. Mums dar liko viena minutė. Galime palūkėti, kol prie mūsų prisijungs ir kiti komiteto nariai. Okay. So members who have um, not yet arrived have just been bought. Kągi, netrukus suteiksiu žodį e, pranešėjui ir paskui dar pirmininkaujančios Italijos atstovams. Galime skirti tam penkias minutės. Ačiū. Pirmininkė. Na, nekažin ką begalėčiau ir pridurti. Norėčiau tiesiog padėkoti visiems, e, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Tikrai nebuvo paprasta tokį pranešimą parengti. Mes darbą pradėjome prieš kokius trejus, trejus metus. Kaip prisimenate, iš pradžių buvo rengiamas pranešimas savo iniciatyva E, IMKO komitete kartu su e, transporto komitetu. Labai daug dirbame tris metus, o dabar priartėme prie finišo tiesiosios. Tai labai ačiū visiems kolegoms už puikų veiksmingą bendradarbiavimą. Labai ačiū pirmininkaujančiai Italijai. Ačiū už tai, kad e, Italija e, laikė šį pranešimą vienu iš savo prioritetų. E, vyko tikrai puikus abipusis bendradarbiavimas, taigi dar kartą ačiū visiems. Aš tikiu, kad šios dienos balsavimas bus didelis žingsnis į priekį siekiant užtikrinti didesnį saugumą keli, keliuose. Mes galime uh, tokiu būdu įrodyti, kad ES gali atnešti apčiopimas naudos visiems piliečiams. Taigi labai ačiū už jūsų pagalbą. Aš tikiuosi, kad mes e, šį pranešimą paremsime ne tik e, šiandien šiame komitete, bet po poros mėnesių ir plenarinės sesijos metu. Ačiū. Ačiū Pane Vanesa Palilio iš Italijos atstovauja pirmininkaujančią šalį. Ar norėtumėte tarti keletą žodžių? Taip, ačiū pirmininkė, labas rytas visiems, gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai Karanzovai, taip pat ir šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą visų darybų metu. Uh, E, mes darybų pabaigoje pasiekėme susitarimą. Noriu padėkoti ir tarybos generaliniam sekretariatui, taip pat ir IMKO komiteto sekretariatui, visiems Europos parlamento nariams, kurie prisidėjo prie šio susitarimo siekimo. Na ir galiausiai taip pat noriu padėkoti ir Europos komisijai, kuri irgi e, padėjo pasiekti sustarimą tarp dviejų institucijų kai kuriais labai svarbiais klausimais. Aš manau, kad yra iš ties svarbu ES piliečiams. Būtina ženkliai e, sumažinti aukų ir sužeistų asmenų skaičių keliuose. E, e-call sistema susijęta su numeriu 112 padės e, sumažinti avarijų keliuose skaičių, pagerins pagalbos tiekimą. Tai, kad pavyko pasiekti susitarimą, susitarimo siekimas Europos parlamentu nuo pat pradžių buvo Italijos pirmininkavimo tikslas. Dabar e, taryboje irgi pradėtos procedūros e, šios teis, šio teisės akto patvirtinimui. Aš tikiuosi, kad e, gruodžio 17 dieną aplinkos ministrų taryboje pavyks patvirtinti šį pasiūlymą. Turėtų būti parengtas bendras požiūris vasario mėnesį ir tikiuosi, kad Europos parlamente balsavimas įvyks ir plenarinė sesija kovo mėnesį. Noriu padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą. Džiaugiuosi, kad buvo pasiektas toks svarbus sustarimas. Ačiū visiems. Um, just so it's one single vote. Balsuosime vieną kartą vienu balsavimu. Dėl e, dėrybų baigties e, balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas prasideda. Ah, one, um, uh, Socialdemokratų narių vienu balsuoja per daug. Okay. The vote is now open. Closed. Balsuoti baigiame. Minutėlę. 30 in favor. 30 už, vienas prieš, du susilaikė. Ačiū visiems. Thank you very much to the, thank you to the rapporteur and to the dėkoju pranešėjai ir visai dėrybiniai komandai, bet ypač pranešėjai už visą jos darbą E, dirbant draugės su kitais dviem parlamento komitetais. Tai buvo tikrai svarbu. Ačiū, Olga. So our next. Toliau pagal darbo atvarkį. Komisijos daromas pristatymas dėl vienanarių privačios, viena privačios ribotos atsakomybės bendrovių. Tai yra teisės, komiteto, teisės komitete rengiamas pranešimas. Pranešėjas Teisės reikalų komitete yra Paskualdė Grandis. Užimtumo komitetas taip pat rengia nuomonę šiuo klausimu. Marlin Mizi yra pranešėja mūsų komitete šiuo klausimu. Ponas Kuts pristatys šį klausimą. Malonu Jūs matyti komitete šį rytą. Skaidrės jau taip pat parengtos. Taigi žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas. Norėčiau pradėti pristatydamas e, kontekstą, kuriame teikiama ši teisės akto e, iniciatyva. 98 procentai visų įmonių yra mažos arba vidutinės ir jos sudaro, sukuria 65 procentus visų darbo vietų Europos Sąjungoje jų veikla vidaus rinkoje ir galimybės, potencialas, kur, kuriuo jie galėtų, juos galėtų naudotis, bet nesinaudoja, yra nemenkas. Pamatysite e, šioje diagramoje, kad tik 2 procentai mažų vidutinių įmonių investuoja e, kitose valstybėse ir kuria e, filialus kitose šalise. Mes manome, kad tas skaičius per mažas, per menkas, kad mes galėtume čia daug, daugiau nuveikti. Kaip tai padaryti? Ypač atsižvelgiant į tai, kad verslumo e, iniciatyva Europoje kiek atsilieka nuo mūsų pagrindinių konkurentų žes ribų. Todėl mes norėtume dirbti šioje srityje ir toks, e, tokia yra komisijos pasiūlymo esmė. Mes bandome ieškoti būdų supaprastinti gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, paskatinti verslumo dvasę Europoje ir e, pasinuoti visais skaitmeninio amžiaus privalumais. Jei paklaustumėte jaunų verslininkų, ko jie pageidautų, e, Europos įmonių teisėje ir aš akcentuoju būtent tai, nes yra daugybė kitų problemų susijusių su augimu, darbo vietų kūrimu, bet kalbant apie įmonių veiklą, tai čia e, yra poreikis turėti galimybę įkurti e, bendrovę internetu ir veikti visoje ES, kad e, investicijos galėtų laisvai plaukti iš vienos valstybės į kitą. E, šį manifestą, kurį čia matote, paruošė sėkmingiausiai dirbantis verslininkai tie, kurie, kur, kurių įmonė sukuria daugiau nei 50 procentų visų darbo vietų Europos Sąjungoje. Taigi, kaip išspręsti menkų investicijų klausimą skaitmaninėme amžiuje, kaip pagyvinti verslumo dvasę, e, nes mes atsiliekame lyginant su kitais regionais. Poveikio vertinime mes išnagrinėjome esamas galimybės. Viena iš jų - kurti naują, e, naujo statuso, naujo teisinio statuso struktūrą e, šalia jau egzistuojančių. Nusprendėme, kad tai bus sudėtingas pasirinkimas, nes Europos įmonių teisė numato struktūras, kurios yra tradiciškai susiklošiusios. Ta nauja struktūra būtų kažkas visiškai nauja. Ir būtų sunku dėrėtis dėl to, o parlamentas negalėtų dalyvauti tokiuose dėrybose pagal 42 straipsnį. Bet to dažnai tos egzistuojančios teisės aktuose struktūros nėra panaudojamos verslininkų. Kai, kai kuriuose valstybėse jos prigijo, kitose ne. Todėl kita galimybė, kurią išnagrinėjame, harmonizuoti įmonių teisę dėl filialų steigimo, e, kuomet steigėjai yra mažos arba vidutinės įmonės priėmė išvados, kad vis dėlto, kad ir dėl šios alternatyvos darytis būti sunku, jeigu tik apsirib, jeigu apsiribotume tik patronuojančiomis įmonėmis. Jei didės, nebent tos supaprastinimo priemonės būtų naudingos ir kitoms stambesniems bendrovėms, tai tuo atveju mes galėtume tokią galimybę pasiūlyti ir stambesnėms bendrovėmis. Ir trečia alternatyva, kurią nagrinėjome, įmonė te, įmonių teisės aspektų uh, e, harmonizavinimas uh, e, dėl patronuojančių įmonių steigimo, steigiant viešas ir privačias ribotos atsakomybės bendrovės. E, pateikėme šį pasiūlymą suinteresuotų grupės atstovams, tačiau uh, na, dėrėtis dėl šios alternatyvos būtų taip pat nelengva dėl įsigalėjusių įmonių srities, tra, tradicijų įmonių veiklos srityje, nes vieną paplitusi Europoje modelį tas reiktų pakeisti kitu. Kit, dar vienas pasirinkimas nieko nedaryti, e, bet įmonių steigėjams ir toliau būtų brangu steigti įmonę kitoje šalyje, nes egzistuoja 28 skirtingi įmonių įstatymai. Kaip už, taigi, kokį europinį požiūrį čia pasirinkti, nepažeidžiant e, nacionalinios teisės aktų ir ir užtikrinti platesnės galimybės dirbti patronuojančią, e, steigti patronuojančias įmonės. Taigi prieimė išvados, kad pasirinkimas turėtų būti vienanarės privačios, privačios ribotos atsakomybės bendrovės. Ir niekas netrukdo mums palengvinti tokiu būdu e, galimybės E, kurti darbo vietas, užtikrinti augimą ir skatinti įmonių augimą, įmonių skaičiaus didėjimą. Nesakau, kad vien šio teisės aktos radimas viską įspręs. Reikia tinkamų makroekonominių sąlygų, reikia kitų reformų, bet tai vienas e, etapas, viena, vienas viena plyta, kuri prisidėtų prie E, įmonių steigimo. Kasgi yra ta vienanarė bendrovė? Tai kompromisas tarp europinio ir nacionalinio požiūrio. Mes e, valstybės narės e, mes valstybių narių prašytume numatyti tokių įmonių atsiradimą savo e, teisės sistemose ir numatyti galimybę jas steigti. Ir atlikus apklausą paaiškėjo, kad 57 procentai e, respondentų pasisakytų už tokią galimybę, ypač už tai pasisako pačios bendrovės ir, ir verslo e, asociacijos. Jos steigtų tokias e, bendrovės. Pasiūlymo tikslas paskatinti verslumą, skatinti tarp valstybinį verslą, e, tarp valstybinės investicijas, e, išnaudoti visus skaitmeninio amžiaus privalumus ir išnaudoti dar nepanaudotą bendros rinkos potencialą. Ką šis pasiūlymas mums e, duoda? E, taisyklės, kurių pagrindų būtų skatintų, kur, kurių pagrindų skatintume tarp valstybinį verslą ir tarp valstybinę veiklą. Mes nieko nekeistume, įmonių steigėjai galėtų pasinaudoti naują atsiveriančią galimybę. Ir tos įmonės būtų vienodo pavadinimo, um, jos galėtų jo, joms galiotų tie patys, ta, ta, ta patys steigimo sutartis, e, taikomi tie patys minimalus reikalavimai dėl kapitalo, taip pat būtų galimybė tą įmonę registruoti internetu. Ir jų tarp valstybinė veikla būtų tikrai nesudėtinga. Ir būtent tai yra svarbiausi šio pasiūlymo elementai - galimybė valstybėms rinktis. E, valstybės gali nuspręsti e, įtraukti į savo teisę tokios vienanarės bendrovės atsiradimą, jeigu jos nori, o verslininkai, jeigu jie pageidauja, jie gali pasinaudoti galimybę įsteigti tokią bendrovę arba e, pasirinkti nacionaliniu mastu egzistuojančiomis galimybėmis, bet tuomet E, Atšvelgiant į tai, kad jiems sektų dirbti 28 skirtingų sistemų kontekste, ši galimybė yra gana patraukli. Kaip atrodo e, įprastinė MVI, jie įsteigiama vienoje valstybėje, ieško veiklos galimybių kitoje šalyje, ji gali vykdyti veiklą keliose šalyse, bet jeigu jai reikia ten e, aktyvesnės veiklos, tuomet jį gali toje kitoje, kitoje šalyje įsteigti vieną narę privačios ribotos atsakomybės bendrovę. Ar, ar tai būtų galimybė, ar tai ar iškeltų pavojų. Aš dalyvavau klausime Teisės reikalų komitete šiuo klausimu ir išsakyt, ten išsakyta kritika. Uh, buvo skirta būtent šiam pasiūlymui. Nes, kalbant, pristatant šį pasiūlymą, daugiausia teigiama, kad jis kad atseit jis atvers duris pašto dėžutės tipo įmonių plitimui, e, nebus užtikrintas nebus užtikrinta kreditorių apsauga, e, taip pat bus galima apeiti kovos su pinigų plovimu taisyklės, bet yra priešingai. E, tai padėtų kovoti su, šios nuostatos padėtų kovoti su pinigų plovimu, nes numatoma labai didelė kreditorių apsauga, mąstoma ne tik apie praeitį, bet taip pat žvelgiama į ateitį numatomos bankroto procedūros ir numatomi reikalavimai, kuriu, kuriuos reikia įgyvendinti prieš e, vadovams išdalinant įmonės uždirbtą pelną. Manau, kad reikia, kad reikia teisingai suprasti šio pasiūlymo galimybės. Ar tai yra e, krachas link recesijos? Ne, tai yra e, žvilgsnis priekin, nes tas pasiūlymas supaprastina reikalavimus, sumažina minimalius kapitalo reikalavimus, numatoma galimybė įmonę registruoti internetu. Komisija yra užsimojusi daug pasiekti. Uh, Bet būtent šioje srityje kai kurios šalis jau būtent yra numatę tokius, e, tokias galimybės. Jeigu pažvelgsime, kokie yra minimalūs kapitalo reikalavimai įmonėms Europoje, pamatysime, kad yra skirtingos tendencijos. Yra šalių, kurios mano, kad e, minimalus e, įmonių statinio kapitalo reikalavimai užtikrins kreditorių apsaugą, užtikrins e, grinųjų pinigų srautus ir <clears throat> neleis įmoniai bankrutuoti. Bet jeigu įsigilinsime į tai, ką reiškia minimalus e, įstatinio kapitalo reikalavimai, pamatysime, kad daugelis akcininkų mano, jog tai yra susijęs su daugiau su įmonės reputacija. Jeigu įmonės e, buhalterinėse knygose įrašyta kažkoks tai skaičius ar kapitalas, nebūtinai iš tikrųjų jis egzistuoja. Apžvelgus e, įmonių registravimo tvarką, pamatysime, kad daugelie šalių egzistuoja uh, kad yra šalių, kur egzistuoja galimybė elektroniškai, tai yra internetu užregistruoti naujai steigiamą įmonę. Ir, bet be abejo, ne šioje srityje veikia daug tarpinių, tarpininkų, o 16 valstybių narių uh, numato galimybę tiesiogiai e, motininiai įmoniai užregistruoti uh, E, filialą, įkurti filialą ir jį tiesiogiai registruoti be tarpininkų. Tokia sistema jau egzistuoja. Šiame pasiūlyme dėl galimybės registruoti įmonę internetu norime užtikrinti, kad būtų galimybė per nuotolį įsteigti įmonę. Žinoma, e, visą patikrą prievolę ar, ar įgaliojimai atlikti patikrinimą paliekami valstybei, kurioje ta įmonė registruojama. Mums svarbiausia, kad yra in, in, registracija internetu, bet e, valstybė, kurioje tai nauja įmonė registruojama, gali nuspręsti, ar ji reikalaus E, patvirtinimo iš notaro arba teisininko. Atsakydamas daug kartų užduotą klausimą dėl e, pagrindinės įmonės ir e, dukterinės įmonės filialo. Anksčiau teiktuose savo pasiūlymuose komisija e, nurodė, kad gali būti reglamentuoti šie abu aspektai, taigi mes nusekliai laikomės savo ankstesnės politikos. Ar mes esame pasirengę giliau į tai, labiau į tai gilintis, dėl to dėrėtis. Taip, noriu priminti, kad, kad naujai steigiamų kompanijų uh, atveju galioja ES e, teisingumo teismo e, precedentų teisė, pagal kurią e, įmonė gali turėti skirtingas buveinės, ta pati įmonė gali turėti skirtingas buveinės. Darbuotojų dalyvavimo įmonėje klausimas. Tie, tie aspektai reglamentuojami šalies įstatyme. Mums svarbiausia, kad paskatintume filialų steigimą užsienyje. Mes nenorime perkelti, registruoti buveinių svetur, norime paskatinti judumą. Ir e, norime paskatinti judumą ir kai kuriuos aspektus paliekame reglamentuoti nacionaliniai teisiai, bet vėlgi esame e, pasiruošę e, išnagrinėti bet kok, visus parlamento siūlymus tais klausimais. Užimtumo pašto dėžutės adreso bendrovių plitimas. E, įmonių teisė nėra pati parankiausia priemonė kovai su e, piknaudžiavimais užimtumo žimtumą reglamentuojančiais įstatymais, reikia pasitelkti kitas priemonės, bet komisija visą galvą palaikytų tuos, kurie kovoja su, su, su, su, su kovotų su bandymais priversti žmonės dirbti, rinktis kažkokį jiems nepriimtiną e, veiklos variantą. Tačiau ar nesvarbu, ar įmonę įsteigti lengva ar sunku. <clears throat> Tie, kurie dirba savarankiškai, e, vienanarės bendrovės dažnai nėra e, ribotas atsakomybės. Dažnai tai yra neribotos atsakomybės įmonės, tai yra savarankiškai dirbantis žmonės arba vienos mens bendrovė ir mes tikrai mielai prisidėtume prie kovos su neigiamais reiškiniais šioje srityje. Tačiau mes neaptikome jokių įrodymų, kad galimybė e, registruoti įmonę internetu, taip pat minimalus įstatinio kapitalo reikalavimai, tose šalise, kur tokia galimybė egzistuoja, kažkaip e, prisidėtų prie, e, prie, prie mažo filialų skaičiaus. Ačiū toliau, pane Mici. Right, good morning. Labas rytas. Labai įdomi diskusija ir buvo labai įdomus darbas. Aš e, ir toliau e, šį klausimą vertinu labai atvirai nusiteikusi, nes išnagrinėjusi šį pasiūlymą, Atidžiau žiūrėjau, kad yra ir teigiamų, ir neigiamų pusė, apie kurias reikėtų galvoti. Turime būti objektyvus ir sąžiningi, turime pasirūpinti, kad e, prisidėtume prie ekonomikos augimo šį klausimą spręsdami atvirai. Ir aš būtent tą darau. Aš suprantu, kad e, Europos komisija E, šią problemą sprendžia kitaip. Mažos vidinės įmonės, aš pati esu iš privataus sektoriaus, e, gana dažnai susiduria su sunkumais spręsdamas tokius klausimus ir dažnai jos nori plėstis per sienas. Plečiantis per sienas iškyla nemažai sunkumų dėl teisės aktų, dėl išlaidų ir neretai būtent dėl to įmonės nusprendžia nebesiplėsti. Aš suprantu, kad šis pasiūlymas apims tokio pobūdžio problematiką. Mes nieko prieš, e, prieš tokių, tokios veiklos per sienas plėtrą. Tai bus naudinga visiems ir naudos gavėjams ir vardotojams. Taip pat turime įvertinti faktą, kad bendrosios rinkos potencialas dar neišnaudotas. Vis dar sunku suprasti, kokio jis yra masto. O gal greičiau mes suprantame tą mastą, bet jo neišnaudojame. Ir mažos, ir didelės įmonės nori plėstis, verslininkai nori plėstis. Dėl to jiems e, atrodo, kad e, reikia uh, stengtis mažinti skaitmeninės bendrosios rinkos susiskaldimą. Aš taip pat manau, kad šis pasiūlymas skatina verslingumą, kuris yra būtinas ūkio augimui. Praėjusią savaitę Strasbūrė, kai Junktinė karalystė pasiūlė ateities perspektyvų skaitmeninių inovacijų srityje, mes supratome, kad skaitmeninė ekonomika bus ekonomikos augimo vienas iš pagrindinių ramščių. Taigi taip, aš e, tą pranešimą vertinu. Aš esu įsitikinusi, kad šis pasiūlymas pateiks sprendimą problemams, kurias aš ką tik išvardinau. Įmonių lankstumo ir plėtros skatinimas – yra būtinas. Aš įsivaizduoju, kad šis pasiūlymas galėtų sukelti grėsmę kreditorių ir vartotojų teisėms. Aš norėčiau prisiminti komisijos skaidrę, kurioje buvo sakoma, kad 50 procentų suinteresuotų pusių pasisako už tai, bet su kokiamis suinteresuotomis pusėmis jūs kalbėjote, su profesinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, darbuotojų asociacijomis. Mes norim sužinoti, kas sudaro tos 57 procentus. Taigi šis pasiūlymas, toks koks jis yra pateiktas, ir aš pabrėžiu toks koks jis yra dabar, nes aš tikrai įsivaizduoju, kad šį klausimą mes galime toliau spręsti gerą valią. Tikiuosi, kad e, taip pateikus šį pasiūlymą gali iškilti grėsmė darbuotojų teisėms, įmonių valdymui galima teikti argumentą, kad to nereikia, tokio pasiūlymo niekam nereikia ir taip tas procesas vyksta. Bet kamgi mes dar sustipriname tokias galimybės, kam mes kuriame naujus mechanizmus. Reikėtų galvoti apie problemų mažinimą, o ne naujų mechanizmų sukūrimą. Kad e, stambios bendrovės mažiau ieškotų būdų apeiti mokesčius ar, mokesčių, ar ieškotų naujų jiems palankesnių mokestinių sistemų. Supraskime, kad šis pasiūlymas neapsiriboja mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, nes apie jas daug kalbame, bet šis pasiūlymas yra skiriamas ir didžiosiams tarptautinėms bendrovėms. Ir aš nemanau, kad stambiosios bendrovės e, nori, kad toks teisės aktas būtų sukurtas. Jiems tokio dalyko nereikia, jos ir taip randa geriausių būdų geriausiai savo interesus įgyvendinti. Aš nesakau, kad tos įmonės daro kažką blogai, aš tik noriu pasakyti, kad jau yra sukurta pakankamai mechanizmų, pagal kuriuos e, tarptautinės bendrovės stambiosios gali pasinaudoti uh, teisės aktuose taikomasi per sienas. Nėra pakankamai duomenų, rodančių, kad SUP sukūrimas e, padidins e, verslo, pagerins verslo klimatą. Verslininkas, kuris nori plėstis per sienas, žino, kad yra reglamentų ir su tuo yra susiję išlaidų, bet e, rimtas verslininkas dėl to nesustos Taigi iš esmės nėra įrodymų, kad e, naujasis dokumentas iš tiesų prisidės prie verslo plėtros. Europos komisija sako, kad per metus 230-250 milijonų bus išleidžiama plėtros išlaidoms. Realių įrodymų irgi nėra. Gerai, kad tokie procesai vyksta, bet nėra jokių įrodymų, kad bus tokios sumos išleistos. Dar vienas kontroversiškas aspektas. Skirtumas tarp įmonės e, registracinio, e, regis, e, ten, kuri priregistruota adreso ir jos realiosios būstinės. Žinau, kad tuo yra neretai piknaudžiaujama. Aš žinau, kad visus teisės aktus galima arba gerai panaudoti, arba jais piknaidžiauti. Aš nesakau, kad šis pasiūlymas kažką pakeis. Dar vienas kontroversiškas aspektas. Minimalus kapitalas vienas euras. Viena iš skaidrių buvo parašyta, kad labai daug valstybių narių jau dabar turi minimalų vieno euro kapitalą. Bet jeigu mes sukūrėme naują mechanizmą, tai e, jeigu mes įtrauksim naujus žmonės, tai uh, Kažiai ar pasitęstas, čia žinau, kad tas vieno euro kapitalas yra tik tai simboliškas. Bet e, manau, kad tuo požiūriu mes susidursime su nemažai pasipriešinimo e, priimdami NSUP dokumentą. Nes iš esmės mes kaip šaipomės iš pačios koncepcijos. Bet kokia rimta įmonė, bet kokia rimta bendrovė nesusivilios dėl to, kad vienoje valstybėje yra vieno euro minimalus kapitalas nustatytas. Iš esmės tai e, tyčiojas, sukuria tyčiojimas iš visos sistemos, nors ir pabrėžiama, kad e, iš tiesų priregistruoti bendrovę per sienas yra labai lengva. Manau, kad akcentai yra sudėtiniai teisingai. Vis tik tai aš turiu pripažinti, kad svarbu turėti tam tikrą modelį, šabloną, pagal kurį įmonė bus registruojama. Nes dabar įmonės, norėdamas prisiregistruoti, turi pildyti 28 skirtingų rušių e, formas. Taigi šis dokumentas turi ir pozityvių pusių. Aš dar ilgai galėčiau kalbėti. Aš manau, kad e, reikia ieškoti sprendimo, kad mes bandome ieškoti sprendimo, dar pats nesuprasdami, kokios realios problemos reikėtų atsitraukti ir bandyti išsiaiškinti, kas pristabdo įmonių augimą, kas e, riboja versliškumo dvasę, kuri, kaip visi sako, ES yra labai ribota jeigu pasilygintume su Azijos ir Amerikos verslininkais, suprastumėm, kad yra netaip. Ar e, NSUP sukūrimas gali būti geras sprendimas? O gal mes norime, kad žmonės, kurie nori sistemą piknaudžiauti, gautų dar vieną priemonę tam piknaudžiavimui realizuoti? Ačiū. Um, Ačiū. Šešėliniai pranešėjai. Ivan Stefanič. Ačiū, Bilai. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad ES iš tiesų reikia daug ką supaprastinti ir reikia pasinaudoti bendrosios rinkos potencialu. Esu įsitikinęs, kad dabartinis pasiūlymas dėl NSUP yra teisinga kryptimi nukreiptas žingsnis. Pažvelkime į šį pasiūlymą ir per standartizacijos skaitmenėjimo uh, perspektyvą ir pamatysime, kad jis yra palankus. Kalbant dėl to vieno euro pradinio kapitalo, manau, kad e, tai gali būti naudinga naujoms besisteigiančiams bendrovėms. Mes turime skatinti versliškumą ir išradimus. Reikia supaprastinti administraciją. Paklauskit mūsų verslininkų, kokia didžiausia kliūtis jiems iškyla, kuriant naują įmonę. Ir jie pasakys, kad tai yra administraciniai kaštai, administracinė našta. Turime kovoti su tokiais e, kliuviniais ir mano nuomonė, dabartinis pasiūlymas yra nukreiptas teisinga kryptimi, aš norėčiau jį paremti. Dar vienas aspektas, jeigu kalbam apie bendrosios rinkos panaudojimą, turim suvokti, kad būtina padaryti viską, kad tas potencialas būtų išnaudotas. Mano nuomonė, šis pasiūlymas yra vienas iš nedaugelio, kuris e, sugriaus kliūtis tarp valstybių narių e, ir bus įvesta daugiau standartizavimo. Aš pasisakau už tai, kad bendrojo rinkoje būtų daugiau bendrųjų standartų, tačiau galiu pasakyti, kad aš nepasisakau už bendrus mokesčius. Reikia padaryti viską, ką galime, kad supaprastintume, sustandartintume savo procedūras. Ir e, aš manau, kad e, NSUP to ir siekia. Man vienas klausimas kelia tokių neiškumų. E, jau šiandien, kai buvo kalbama, girdėjome, kad yra daug bendrovių, kurios vienu adresu užsiregistruoja internete, bet iš tiesų veikia kažkur kitur. Ir kaip žinia, kiekviena valstybė registravimo procedūros skiriasi. O mano klausimas būtų toks. Kaip jūs e, matuojate naujo verslo užregistravimo kaštus ir e, užtrunkantį laiką? Ir taip pat turėtume galvoti, kad registravimo procedūras reikia su visų standartinti taip pat. Antanas. Yeah, Tony. Uh, yeah, listening to the socialists. Aš klausiausi socialistų ir man labai neramu. Socialistų politika, mano nuomonė, nepasiteisino. Kartais ji gali būti labai pavojinga, ypač kai kalbame apie profesinės sąjungas ir panašiai. Akivaizdžiai reikia liberalizacijos, e, laisvos bendros Europos darbuotojai geriausias teisės turi, jeigu turi darbo visų pirma. Jeigu mes reglamentuojam ir bandom apsaugoti minimalias pajamas, tai niekas nepasiteisina, tai aiškiai žinome. Tai jau įrodyta be jokios abejonės. Taigi e, bandymas daryti pažangą geras, registravimas internetu yra puikus dalykas. Estija turi e, internetinę pilietybės registravimo sistemą. Tai yra uh, didelis pavyzdys. Maža valstybė visam pasauliu rodo pavyzdį. Ji turi daugybę idėjų, yra labai optimistiška, elgesi labai laisvai. O mes esam kaimynai, mes norim, kad jauni žmonės galėtų atidaryti įmonę už vieną eurą. Tai vilties gyvenime suteiks. Mums nereikia e, biurokratijos, mums nereikia, kad jauni žmonės bijotų profsąjungų. Įmonės pasikeitė, pasaulis pasikeitė, stambiosios pramoninės bendrovės Europoje neveikia labai gerai. Pažiūrėkite į Lenkiją jos nepasiteisina. E, ir e, akivaizdu, kad darbuotojams reikia vis daugiau ir daugiau apsaugos. E, ką daro Apple ir Google internetu? Jos yra dvi stambiausios pasaulio bendrovės. Reikia kažko panašaus ir Europoje. Padėkime mums, būkime liberalūs ir laisvi. Pažiūrėkime į Apple ir Google pavyzdį. 700 milijardų dolerių bendrovės veikiančios Amerikoje. Uh, E, pažiūrėkim, kas trukdo europiečiams tapti geresniais negu amerikiečiai. Mes turėtume būti liberalesni, reikia daugiau e, liberalizavimo ir mažiau profesinių sąjungų. Lengvesnės prieigos mums reikia, būtent to mums reikia ir aš būtent už tai kovoju. Ačiū. I'm getting a growing list. I'm going to quickly pick myself because I'm yet again seem to be shadowing um, this report. I apologize for how many I... Taigi, Išgirdome ir šešėlinį pranešėjų pasisakymą. Man atrodo, kad dabar e, svarbu palengventi gyvenimą mažoms bei vidutinėms įmonėms. Ypač dabar, kai yra tikrai sudėtingos ekonominės aplinkybės. E, žmonės neturi darbo ir galbūt nori pradėti savo verslą. Jie nenori e, pasilikti jodoje ekonomikoje, Jie nori pradėti e, savo veiklą prekybos ar paslaugų teikimo srityje ir turime jiems padėti. Ir būtent dėl to mes pastebime novatoriškų verslo modelių, kurie skatina ekonomikos augimą. E, tai tikrai labai e, skiriasi nuo to, kaip dirba daugia nacionalinės bendrovės tenkiančios mokesčių. Mes turėtumėm suteikti galimybę mažoms mikro įmonėms e, paprastai ir pigiai užsiregistruoti, tam, kad jos galėtų vykdyti savo veiklą reguliuotoje rinkoje, pripažintoje rinkoje, o ne už pripažintos rinkos ribų. daugelie valstybių narių jau yra galimybės lengvai užregistruoti įmonę internetu. E, yra tokių įmonių, kur yra numatytas e, minimalus teigiamasis kapitalas, dėl to žmonės nelaimės atveju nepraranda savo namų. Tik yra ribojama e, verslininko atsakomybė. Komisija atliko poveikio Ar komisija atliko poveikio įvertinimą? Kas atsitiktų pasirinkus skirtingo dydžio steigiamai kapitalą? Galbūt komisija galėtų apie tai pasisakyti plačiau. Aš norėčiau, kad viskas būtų kiek įmanoma paprasčiau, kad būtų įmanoma e, gerai suprasti riziką. Sistema turi būti paprasta, lengva naudoti. Aš esu susirūpinusi dėl štaiko. ko Jeigu mes e, e, pabandysime e, apjungti, atsižvelgti į visų valstybių narių taikomą praktiką, tai viskas gali tapti tikrai sudėtinga. Taigi, įmonės turėtų turėti galimybę paprastai, lengvai E, įsisteigti, neturėtų būti piknaudžiaujama akcininkų arba darbuotojų teisėmis. Aš tikrai tokią iniciatyvą remiu, bet noriu pridurti, kad ši iniciatyva neturėtų būti panaši į kalėdinę glutę, ant kurios visi užsikabintų tai, ko nori. Toliau e, žaliųjų frakcijos šešėlinė pranešėja, ponė Reda, prašom. Uh, Ačiū. Mes dar nepaskiriame šešėlinio pranešėjo, bet manau, kad aš galėčiau pasisakyti. E, pranešėja, pranešėjas tikrai puikiai padirbėjo. Norint įvertinti potencialę riziką, kurią patiria, reikia konsultuoti su darbuotojais, profsąjungomis ir atliekant poveikio vertinimą, e, tai nebuvo atlikta. Dar noriu pabrėžti vieną dalyką dėl internetinio registravimuose. Tai yra gera idėja. Jeigu tokios priemonės tikslas yra palengvinti registraciją, pasižiūrėjome, kas atsitiko Estijoje. Ten yra įdėkta elektroninės pilietybės idėja. Tai nereiškia, kad jūs, naudodamasis internetu, galite tapti Estijos piliečių. Ne, tai yra sistema, kuri yra pagrista labai paprastų identifikavimosi modelių. Taigi, tai yra geras principas, mes turėtumėm panalizuoti, beje, e, kokį tai poveikį gali turėti e, apmokestinimui, o taip pat ir darbuotojų teisėms. Aš manau, kad nepakanka konsultuotis vien tik tais su įmonėmis, kurios e, norėtų tokiu instrumentu naudotis. Ar GUE frakcija turi komentarų? Ne. FDD šešėliniai pranešėjai dar neužregistruoti. Evelyn Gebhardt, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už šios temos parengimą. Tikrai nebuvo paprasta. Taip jau yra kad mes norėtumėm sukurti puikiai veikiančią vidaus rinką ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Tačiau tuo pat metu mes e, turime pasirūpinti ir tuo, kad nebūtų e, prarastos darbuotojų teisės, socialinės teisės, vartotojų teisės. Remiantis dabartiniu pasiūlymu, Man atrodo, kad dėl tokių teisių praradimo iš tikrųjų kyla pavojus ir šį aspektą reikėtų panagrinėti. Aš norėčiau e, Europos komisijai pasakyti štai ką. Būtų labai gerai, jeigu jūs atlikdami poveikio vertinimą iš tikrųjų tą poveikį ir įvertintumėt. Uh, dabar kartais, skaitant komisijos poveikio vertinimus, panašu, kad jie yra parengiami iš anksto, netlikus tikro vertinimo. Pavyzdžiui, buvo patiktas konkretus pavyzdys dėl registravimas internetu. Man irgi ši idėja patinka, tikrai graži, gera idėja. Uh, skamba viskas paprastai, tačiau e, poveikio įvertinime nėra kalbama apie tai, kaip atsižvelgti į tai, kad valstybės narės e, turi, teisingas, e, turi skai, skirtingas taisyklės dėl internetinio registravimuose. Kokios turėtų būti nustatytos bendros sąlygos, kokias, kokią informaciją asmo turėtų pateikti E, poveikio vertinime tik nurodyta, kad yra tokių valstybių narių, kurios jau dabar turi tokią internetinio registravimo sistemą. Ir kiltų problemų, jeigu dėl europinių e, teisės aktų valstybės narės tokia sistema nebegalėtų naudotis. Na, bet pasižiūrėkime, kas vyksta kitose sritise. Pažiūrėkime, kas atsitiko e, su vieno euro taisyklę. E, jeigu šalis taiko vieno euro taisyklę, galbūt jos e, taiko e, griežtesnės taisyklės dėl atsakomybės, bet vėlgi poveikio vertinime apie tai nėra kalbama ir visiškai neaišku, kaip tai paveiks mažas įmonės bei darbuotojų, kurie dirba tokiuose mažose įmonėse teisės. Poveikio vertinime iš šį klausimą nėra atsakyta, nors klausimas iš ties svarbus. Jeigu vienoje valstybė narėje yra įmanoma užsiregistruoti vadovaujantis vieno euro taisykle, tai turėtų būti taikomos e, tokios pačios taisyklės visoms įmonėms nepriklausomai nuo e, įmonės dydžio. Bet e, kas atsitiktų kitose šalise su kitose, kitomis taisyklėmis? Ar tokiu būdu nebūtų atveriami vartai, kad, kitos, kad kai kurios įmonės uh, E, e, tiesiog registruotųsi kitose valstybėse narėse, ne Vokietijoje, kur, pavyzdžiui, yra labai griežtos taisyklės dėl darbuotojų dalyvavimo primant sprendimus įmonėje. Juk yra didelių įmonių, kurios turi daug e, galimybių rasti joms palankiausią sistemą Bet tokių galimybių gal neturi mažos bei vidutinės įmonės. Aš manau, kad dar yra tikrai labai daug klausimų, į kuriuos reikėtų atsakyti. Ir aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Būtina, kad į tuos klausimus būtų atsakyta, tik mes turime gauti atsakymus, e, kitaip socialdemokratai negalės tokiam pasiūlymui pritarti. Mums reikia informacijos prieš duodant pritarimą. Ačiū. Dar yra keletas kalbėtojų mūsų sąraše, paskui pasisakys komisija. Noriu priminti, kad vasario mėnesį įvyks dar vienas diskusijų etapas šiuo klausimu, tuomet svarstysime pakeitimus. Kiekvienam po minutę, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Iš karto kolegoms noriu pasakyti štai ką. Aš 25 metus dirbau pramonės sektorija, privačiame sektorija, esu ir pati įsteigusi įmonę. Kodėl e, aš turiu abejonių, kodėl norėjau pasisakyti? Aš kuo puikiausiai žinau, kokios kliūtis kyla dabar tam tikrose e, pramonės e, šakose. Aš labiau išmanau Rumunijos rinką. Dabar matome, kad nemažai žmonių praranda darbą, yra daug bedarbių. Yra tokiu atveju, kai įmonės tarpusavį bendradarbiavo, viena įmonė perėmė prekes iš kitos įmonės, paskui dingo. Aš manau, kad labai svarbu siekti vienodų taisyklių 28 valstybėse narėse. Tai papra, supaprastins situaciją. Aš pritariu in, ir internetinio registravimosi idėjai bet kreipiuosi į Europos komisiją. Jūs pas mus čia atvykote ir pristatote poveikio vertinimo parodiją. Sakote, kad gavote daug atsakymų iš įvairių dalyvių, bet jūs nieko konkretaus nepasakote. Aš manau, kad mes turėtumėm vertinti riziką ir galvodami apie ilgalaikę ateitį, nepakankai vertinti dabartinę padėtį. Ateityje gali kilti daug įvairių iššūkių mes turėtumėm pagalvoti, kaip būtų galima patobulinti komisijos pasiūlymą, bet dabartinio pasiūlymo forma yra tikrai neprimtina. Ačiū. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisija išgirs tą patį, ką sakiau teisės komitete, bet manau, kad svarbu dar kartą tai patikslinti ir šiame komitete. Uh, Visų pirma, kalbant apie galimybę e, registruoti e, internetu, aš geriausiai žinau Prancūzijos situaciją. Nes gyvendinant paslaugų direktyvą, e, vertinant šalis, Prancūzija yra tarptų, kurios geriau užtikrina galimybės vykdyti veiklą internetu ir skatina įvairiausių įmonių e, kūrimą. E, galima visas bendrovas atidaryti, interne, užregistruoti internetu. Ir e, valstybių narių leidžiančių į įmonės užregistruoti internetu skaičiaus didėjimas būtų geras dalykas. Būtų gerai, jeigu tai būtų įmanoma visur. Nu, manau, kad tai būtų naudinga. Bet aš bandau suvokti, ar reikia suderinti įmonių teisę, kad pasiektume šio rezultato. Ir apie kokį harmonizavimą kalba, nes minimi kriterijai, kurie būtų taikomi tokioms vienanarėms bendrovėms veikiančiams Europoje. Ar reikia maksimalaus harmonizavimo tam, kad. E, to, tos, toms įmonės tenkintų tik čia pristatytus kriterijus, tai reikštų, jog E, reikėtų pašalinti tuos saugiklius ir garantus, kuriuos yra į, į, numatę valstybės, pavyzdžiui, kreditorių apsaugai. Ir tas visas problemas labai išsamei pristatė pranešėja. Arba galime kalbėti apie minimalų harmonizavimą ir e, numatyti valst, palikti valstybėms narėms teisę spręsti, garant, kokius garantus palikti e, darbuotojų apsaugai, pavyzdžiui, ir mm, leisti išlikti skirtingoms, šiek tiek atsirasti skirtingoms bendrovių mm, rūšims, tipams. Taip pat bandau e, įsigilinti į poveikio vertinimo studiją. Matome, kad čia pristatoma vienenarė bendrovė, kurios atsiradimas tarsi ir leistų piknaudžiauti darbuotojų teisėmis E, panaudo, panaudojant tos įmonės formatą. Pavyzdžiui, kalbant apie paslaugų, sritį paslaugų direktyvos įgyvendinimą, jeigu norima teikti paslaugas laikinai, e, nebūtinai galima, galima rinktis tokią, tokią galimybę e, įsteigti vieną narę bendrovę ir tarsi savarankiškai steigti paslaugas, tačiau kartais ta Paaiškėjo, kad tokiomis galimybėmis piknaudžiavimai, ypač, pavyzdžiui, darbuotojų komandiravimo atvejais ir taip pat tarsi e, dirbtinai su, su, sukuriamas ta struktūra, tas institutas, tas savarankiškai dirbantis asmuo. Ir dėja kartais tenka konstatuoti, kad yra piknaudžiavimo atveju. Bet kai jūs teigiate, kad galimybė geresnės galimybės steigti bendrovės, daugiau galimybių steigti bendrovės e, nereikš, kad e, bus, žmonės bus verčiami rinktis darbo pobūdį, darbo įdarbinimo metodą, kuris jiems neprimtina, nėra, tai nėra tiesa. E, e galimybė steigti vienanarės bendrovės yra teigiama, nes bus būtina deklaruoti, registruoti tą bendrovę tačiau gali būti, kad atsiras atveju, kuomet žmonės bus verčiami registruotis kaip vienanarė bendrovė vietoj to, kad jie būtų įrašyti į darbuotojų, kažkokios įmonės darbuotojų sąrašus. Taip pat jaunimui, kuris svajoja tapti verslininkais, taip, tai būtų puikiai bendro galimybė, bet e, žinau, kad, žinau, kad nedarbas jaunimui yra ypač aštri problema, bet jeigu pasirenki e, galimybę dirbti savarankiškai, tai, tai ne visada išsprendžia problemas. Gal galėtume baigti, sako kalbėtoja, be kai kurių, kai kurių nuostatų harmonizavimo galime pasiekti iškreipto rezultato gyvenant šį teisės aktą. Pirmininkė, prašau visų, bandau užtikrinti, kad mes nenukryptume nuo darbo tvarkės. Aš suprantu, kad tai yra svarbi tema. Toliau Catherine. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu tikrai trumpai dėl pirmosios pristatymo dalies. Sakėte, kad tik vienas procentas įmonių investuoja užsienyje. Ar, ar tai buvo būtent konkrečių, konkretaus tipo bendrovių grupė tirta? Uh, nes poveikio vertinimą atliekant e, dalyvauja įvairiausi respondentai ir atrodo, kad e, ne visi, ne, ne visi atstovai ir reprezentatyvus atstovai buvo apklausti, galbūt reikia kito poveikio vertinimo, nes skirtingius rezultatus gauname. Manau, kad bet kokios bendrovės vertė yra jos žmogiškasis kapitalas ir aš čia nepritariu kai kuriems kolegų išsakytiems e, komentarams, kad įmanoma užtikrinti klestinčią augančią ekonomiką ir užtikrinti socialinės darbuotojų teisės. Ir to reikia nepamiršti. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jen velmi stručně jednu poznám. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu vieną trumpą pastabą. Palaikau šį pasiūlymą, tačiau Kiti e, nariai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad minimalus e, bendrovės atinis kapitalas yra vieno euro dydžio. Noriu paremti šį pasiūlymą. E, Čekijoje esu dirbęs teisingumo ministru ir pas mus buvo, nebuvo reikalavimo, įstatinio kapitalo reikalavimo, nulinis tas reikalavimas buvo. Ir e, mažų vidutinių įmonių skaičius labai išaugo. Net jeigu reikalav, tas minimalus dydis yra tūkstantis, du tūkstančiai, tai nieko nekeičia. Ir sėkmingiams e, verslininkams netgi iškilo problemų steigiant įmonės. Aš suprantu jūsų susirūpinimo Mm, balsą, bet, nere, bet aukštesnis, didesnis e, įstatinio kapitalo reikalavimas nereikš didesnės apsaugos ar geresnės kokybės. Pakalbėkime apie tai, kaip, kaip verslininkus būtų galima apsaukyti kitaip. Henris Duda dviem sakiniais. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ir ponai, aš norėčiau pritarti ką tik kalbėjusiam kolegai. Pas mus Lenkijoje buvo panaši situacija. Įsteigti nedidelę privačios ribotos atsakomybės bendrovę, e, kad tai padarytum, reikėjo 15 tūkstančių zlotų. Prieš keletą metų tas reikalavimas sumažintas ir dabar, kad registruotum tokią bendrovę, reikia 1400 eurų. Tačiau daugybės išlaidų, daugybės pinigų prireikia steigiant pačią bendrovę. Taip pat nėra kreditorių apsaugos mechanizmų. Taigi arba galime numatyti labai didelį. E, labai didelę sumą arba vieną eurą tai jokių garantijų nesuteikia, bet tiesiog mažesnis skaičius reikštų mažesnius barjerus. Žinau, kad nėra laiko, noriu tik tai vieną sakinį pridurti. Mes įvedėme pakeitimus Lenkijoje 2009-aisiais ir jau turime sukopę penkis metus e, patirties penkis metus įmonių darbo kito, kitokioje teisinėje aplinkoje patirties. Pas mus įstatinio kapitalo reikalavimas buvo tikrai nedidelis minimalus ir jokių nukrypimų per tos penkis metus nepastebėjome. Nepastebėjome jokios taip pat nesažiningos praktikos rinkoje. Tai tiesiog įrodo, kad šio laikinė, e, kad šio laikinė ekonomika kad šiolaikinėje ekonomikoje nėra kažkokių tai griež, geležinių garantų, kurie užtikrintų kažkokią tai teisingą veiklą. Ir yra kiti aspektai. Ačiū Adamai, toliau rodys komisijai. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad laiko mažai, todėl aš pasistengsiu kalbėti trumpai, bet norėčiau e, detaliau atsakyti klausimą dėl minimalių reikalavimų kapitalui, bet apie tai jau kalbėjo kiti kalbėtojai ir, ir patikė analizę. Aš noriu pasakyti ir aš pradėjau savo pasisakymą minėdamas, kad šis pasiūlymas suteikia mums galimybę rinktis taip pat ir e, verslininkams. E, Aš netikiu, kad valstybė turėtų diktuoti, kiek kapitalo reikia. 15 tūkstančių mes netikime, ar, ar mažiau, ar daugiau tokiais e, griežtais nurodymais. Yra daugybė kitų veiksnių, kurie daro įtaką kapitalo verslo plėtotėjai. Daugelis įmonių, daugelie šalių ypač Prancūzijoje, pradeda veiklą turėdami didesnį įstatinį kapitalą, neturint tik tai, kad reikalavimai yra daug mažesni. Taigi, tai, tai nebūtinai visos įmonės turės vieną eurą kapitalo pradėdamos veiklą. Svarbiausia yra mm, galimybė pasimti kreditą, e, taip pat ir daugelis įmonių, įsisteigiančių dabar turi įstatinio kapitalo už maždaug 60 tūkstančių eurų. kalbant apie tai, kas yra šiame pasiūlyme, tai ten numatyta kreditorio apsauga. Taip pat, nu, jeigu neturėsi pinigų, tai privalėsi, tai tapsi atsakingas pagal įstatymą už, už, e, veiklų, už blogą veiklą, už nuostolius trumpai. Dėl poveikio vertinimo studijos. E, poveikio vertinimo studija e, E, neturėtų būti ilgesnė nei 30 puslapių. Na, a, jūs norite informacijos apie vis, situaciją visose valstybėse per 30 puslapių sudėliotos. Mes, su, mes turėjome daugybę, mes turime daug informacijos, bet mes neturime galimybės jos visos išdėstyti 30 puslapių. Mes padarėme, ką galėjome. Jeigu jūs matote, kad to nepakanka, na, tai čia ta vieta, kur reikia svarstyti, ką toliau daryti. Skirtingos įmonių registravimo taisyklės yra, apie tai ir kalbame. Įmonės e, e yra galimybė registruoti tas įmonės kitur ir jas turime tiesiog pripažinti. Suprantu, kad gali iškilti problemų e, tarp valstybinio identifikavimo atvejais, tačiau e, tarp valstybinio identifikavimo atveju galimybės nebuvo. Reiktų pasvarstyti, ar e, nereiktų pasitelkti tokios identifikavimo galimybės, kai, kai įmonės beveinė yra svetur, kitoje šalyje. Toliau konsultacijos. Konsultacijas surengėme taip pat kaip ir visais kitais atvejais. E, internet metu vykstančios konsultacijos yra labai gera priemonė, nes jos yra atviros visiems verslininkams bei profsąjungoms ir profsąjungos dalyvavo tose internetinėse konsultacijose. Tiesa, tai nėra ideali priemonė ir mes būtent todėl mes ir bandome dirbti su visais, aiškintis, ar, ar, ar pagrindinių institucijų atstovams netrodo, kad jų interesai nėra tinkamai atspindi, atspindimi. Bet bent jau to, bet tokiu būdu, bet mes jau gauname informaciją apie tai, kas iš, kaip viskas iš tikrųjų atrodo ir kaip viskas yra. Marlene. Yeah, good. Thank you from your eyes. That is, that's what you're saying. Okay. Well, thank you. Marlene, iš jūsų akių matau, kad norit, kad aš pasakyčiau. Uh, Manau, kad ši diskusija buvo labai naudinga ir konstruktyvi. Visi čia sutinkame, kad pasisakome už verslo plėtrą, tik nesutariam, kaip tą daryti. Vis tik aš manau, kad matau, kad diskusija e, susikoncentravo į vieną euro kapitalą, bet yra tik vienas aspektas, neužsiciklinkim ant to. Aš manau, kad reikėtų sutikti dėl tam tikrų bendrų taškų. Stenkimės palengvinti saugiai ir kreditojams, ir darbuotojams, ir investuotojams didinti verslą per sienas. Aš visiškai suprantu Europos komisijos e, pasirinktą e, darbo apimtį. Aš suprantu, kad tai yra reikalinga. Klausiausi šešėlinių pranešėjų ir aš manau, kad rasime geriausią būdą šiam dokumentui parengti. Aš įsivaizduoju, kad jūs savo pranešimą rengsite iki gruodžio 16 dienos. Ačiū už tai ir ačiū už atliekamą darbą. Gerai, kad taip e, energingai diskutuojam dėl to, kaip padėti mažoms įmonėms veikti bendroje rinkoje. Dabar greitai. Europietiška platforma dėl geresnio bendradarbiavimo užkertant kelią ir išsiaiškinant nedeklaruojamo darbo atvejus. Dėkojame komisijos atstovams. Devis Dion dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu kalbėti labai trumpai. Man atrodo, kad nedeklaruojamas darbas yra panašiai kaip korupcija kai jis prasideda, kitoms įmonėms yra labai sunku jo išvengti nes e, gali iškir... Nes įmonė yra naudinga darbuotojui mokėti mažiau. Ir e, yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių atstovų, kurie sako, kad jie e, nesamdytų nedeklaruojamų darbuotojų, tačiau jie turi konkuruoti, kitaip netrems konkurentų. Labai svarbu, kad mes sutelktume jėgas Būtų gerai, jeigu salėje būtų šiek tiek daugiau tylos. Taigi, jeigu mes sutelktume jėgas ir kovotume su šiuo reiškiniu, man atrodo, kad komisijos pasiūlymas sukurti platformą, kurioje galėtų bendradarbiauti valstybių narių inspekcijos tikrinimo tarnybos yra labai geras. Aš norėčiau išsakyti visą eilę pastabų labai trumpai, nes Mm, jūs turbūt viską žinote ir aš tik norėčiau išgirsti e, jūsų nuomonės. Pirmiausia, dėl politinės svarbos reikėtų aiškiai pasakyti, kad ši priemonė yra tik viena iš daugelio, kurių galima imtis prieš nedeklaruojamą darbą. Ir įvairios tarnybos, e, inspekcijos turi bendradarbiauti Tai, kad egzistuoja bendradarbiavimo sistema, nereiškia, kad nereikia peržiūrėti teisės aktų, jis dabar jais yra piknaudžiavama. Aš suprantu, kad Europos komisija taip vertina šią problemą, bet aš norėčiau, kad Europos komisija patvirtintų, jog šie veiksmai įeina į platesnį paketą kovoti su nedeklaruojamu darbu. Antras dalykas. Žinant šios temos politinę reikšmę, reikėtų stengtis įtraukti tiesiogiai Europos parlamentą. Todėl aš siūlau kad Europos parlamento vardu šioje platformoje dalyvautų e, atstov, aiškus atstovai. Be to, Europos komisija turi pateikti aiškių ataskaitų apie tos bendradarbiavimo platformos veiklą. Tai jeigu Europos parlamentas įsitrauks, tai e, gal mes sugebėsime padaryti įtaką. Pasirūpinkime, kad ši metinė ataskaita nebūtų viena iš daugelio eilinių, ji turėtų tiesiog e, kritiškai vertinti praktiką. Dėl taikymo apimties. Aš nelabai suprantu, kodėl Europos komisija įtraukė nedeklaruojamą darbą į savarankiško darbo apimtį, bet yragi daug ir kitų priverstinai nedeklaruojamo darbo rūšių. Pavyzdžiui, yra sakoma, kad žmogus, gaudamas didesnį atlyginimą, sutinka tokiomis sąlygomis dirbti. Arba žmogus gali dirbti labai daug, gali dirbti, kaip deklaruojama, tik šiek tiek, nedaug valandų, bet iš tiesų jis dirba žymiai ilgiau. Tokio pobūdžio uh, problemas turėtumėm spręsti. Dar vienas dalykas. Labiau reikėtų akcentuoti operatyvinę veiklą Nes aš žinau, kad tokie ekspertų posėdžiai vyko 10-metį ir teisingumo bei vidaus reikalų e, tarybose. Mums patikdavo tokie posėdžiai, labai daug vieni su kitais šnekėdavomis, bet dabar nelaikas tik kalbėtis. Aš manau, kad bendradarbiavimas turėtų sutelkti dėmesį tai, kaip inspekcinio tikrinimo tarnybos gali bendradarbiauti kiekvienu atveju ir veiklos ir bendradarbiavimo atveju. Žymiai svarbiau tai yra negu informavimo kampanijos, kurios yra primetamos iš Briuselio. E, manau, kad žymiai veiksmingiau yra pasitelkti socialinius partnerius ir e, nacionalinėse valstybėse narėse sukurti tokias informavimo kampanijas. Paskutinis pastebėjimas. Aš manau, kad socialinių partnerių pozicijų sustiprinimas E, platformų darbe. Komisijos pasiūlymai yra paliktas tik nacionaliniam lygmeniui, bet šiuo atveju, kaip aš jau sakiau, socialiniai partneriai visose valstybėse narėse pirmiausia yra atsakingi už tai, kad būtų užkirstas kelias nedeklaruojamui darbui. Žymiai geriau bus, jeigu darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos pasirūpintų, kad e, praktiškai nedeklaruojamo darbo nebeliktų. Tuo tikslu visuomet reikėtų įtraukti nacionalinių lygmenių socialinius partnerius ir jie turėtų prisidėti prie platformų rengimo. Tiek aš norėjau pasisakyti ir aš e, labai norėsiu bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir išgirsti, ką jie mano. Ačiū. Ivan Stefanovič. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Porą dalykų norėčiau visų pirma išskirti. Visų pirma, reikia kovoti su nedeklaruojamu darbu, tai yra rimta problema. Tačiau turiu pasakyti, kad mes dabar bandome kovoti su e, neteisinga mokesčių ir socialinė politika valstybėse narėse. Mes e, negalime permesti e, atsakomybės už šias rytį Europos lygmeniui Norėčiau visą tai pabrėžti, nes čia mes kalbame apie platformą, bet gali būti, kad palaipsniui bus e, perinama prie kompetencijų kitokio paskirstimo. Šios platformos tikslas keitis informaciją, geriausią praktiką, tačiau valstybių narių atsakomybė už šią sritį yra labai aiški ir tikiuosi, kad tai nepasikeis. Norėčiau Jūs informuoti, kad jau yra iš valstybių narių pusės pateikta racionalių nuomonių. Jose yra pabrėžiama, kad nėra pakankamai aiškios informacijos apie tiesioginį ryšį tarp platformų funkcionavimo ir nedeklaruojamo darbo mažinimo. Taip pat yra išreikštas susirūpinimas dėl biudžetinių padarinių, o biudžetui tai kainuos man daugiau negu 2 milijardus eurų. Ačiū. And Maria Grappini. Maria Grappini. Uh, vreau de la bun început să mulțumesc uh, grupului SD și Comisiei INCO. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti uh, socialdemokratų frakcijos vardu visam IMKO komitetui už parodytą pasitikėjimą. Džiugiuosi, būdama šešėlinę praneš, pranešėją. Mes tikrai puikiai bendradarbiavome su pranešėju, žiūrėjome, ką galime patobulinti. Iš tikrųjų, tokia platforma yra reikalinga. Noriu padėkoti pranešėjui ir už tai, kad jis e, pasinaudojo kai kuriais e, mano, o taip pat ir visos e, socialdemokratų frakcijos pasiūlymais. Mes manome, kad ataskaita turėtų būti teikiama kas metus, o ne kas ketverius metus. Taip pat į šį procesą turėtų būti trauktas ir Europos parlamentas. Mūsų nuomonė, ši platforma turėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp visų valstybių narių. Tai reiškia, kad dalyvavimas platformoje turėtų būti privalomas, o ne savanoriškas. Ne tai, kad vienas dalyvauja, kitas nedalyvauja. Jeigu būtų taip, mes savo tikslo nepasiektumėm. Taigi visos 28 valstybės narės turėtų dalyvauti šios platformos veikloje. Tai tikrai svarbu. Kaip sakiau, į procesą reikia įtraukti ir parlamentą, taip pat ir socialinius partnerius Tik taip mes galėsime prisidėti prie nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasimo. Aš manau, kad būtina keistis ir geriausia turima patirtimi. Aš tikiuosi, kad mano pateikti pasiūlymai susilauks e, paramos komitete. Dar su šiuo pranešimu reikėtų šiek tiek padirbėti. Aš jau pateikiau savo idėjų pranešėjui. Manau, kad e, pranešime uh, yra netikslumų. Tokiame pranešime negalime sakyti pavyzdžiui arba galbūt tokias formuluotės galima e, interpretuoti labai e, įvairiai. E, baigdama dar kartą dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkoju. Toliau ECR vardu. paskirtas šešėlinis pranešėjas negalėjo atvykti, bet jis pranešė, kad remia platformos idėją ir jos būsimą veiklą. Iš tikrųjų būtina kovoti su nedeklaruojamu darbu arba netinkamai deklaruojamu darbu. Taigi šešėlinis pranešėjas E, remia patį principą, bet vis dėlto jis yra susirūpinęs dėl privalomo valstybių narių dalyvavimo platformoje, nes reikia atsižvelgti ir į e, valstybių narių kompetencijas, apie tai kalbėjo ir EPP frakcijos šešėliniai pranešėjai. Turime užtikrinti, kad ši platforma atsipirktų, nes bus naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Valstybės narės taip pat turi apsispręsti, e, kokie veiksmai būtų proporcingi ir atitiktų jų nacionalinę jurisdikciją. Taip pat yra raginama veiksmingai ir sparčiai keistis duomenimis. Šešėlinis pranešėjas pritarė tam, kad reikia keistis geriausią turimą praktiką mokesčių mokėjimo srityje. Vis dėlto čia iškyla problemų dėl domenų apsaugos, ypač jeigu keičiamas informacija apie asmens finansinę situaciją. Apie tai dar reikėtų uh, plačiau padiskutuoti, minint įvairius domenų apsaugos aspektus. Informacijos mainai gali nemažai ir kainuoti, taigi reikėtų užtikrinti, kad informacijos mainai būtų e, proporcingi atsižvelgiant į pažeidimo e, mastą. Yra patikta ir pakeitimų. Toliau žodis Alda frakcijos šešėliniai pranešėjai, prašom. Dėkoju. Aš panios Tornais vardu atstovauju Aldas frakciją, paskaitysiu šešėlinės pranešėjos perduotą dokumentą. Visų pirma, jie atsiprašo, kad negali dalyvauti šiame posėdėje. Jie yra užimtumo komiteto pirmininko pavaduotoja ir stebės diskusijas abiejose komitetuose. Mes norėtumėm padėkoti pranešėjui už šio pranešimo parengimą. Na, iš esmės mes remiame naujos platformos idėją. Uh, E, tokioje platformoje turėtų dalyvauti darbo inspekcija, socialiniai partneriai. Mūsų nuomonė yra būtina keistis geriausia e, turima patirtimi ir informacija tarp valstybių, tai padės kovoti su nedeklaruojamu darbu. Platforma e, palengvins bendradarbiavimą, taip pat valstybės narės galės išmokti vienus iš kitų. Vis dėlto reikėtų uh, atsižvelgti jau egzistuojančias platformas ir užtikrinti, kad jų darbai nesidubliuotų. Taip pat e, reikėtų atsižvelgti valstybių narių skirtingus modelius naudojamus e, darbo teisės rytyje. Valstybės narės pačios turėtų apsispręsti, kokiu veiksmu jos imsis pagal tą platformą. Ačiū. You, Ačiū pirmininkė. Na, man atrodo, kad tai yra tikrai svarbis rytis. Tikrai yra būtina keistis geriausia turima praktika. Iš tikrųjų, nedeklaruojamas darbas sudaro nuo 7 iki 17 procentų BVP yra nemokami mokesčiai, socialiniai įnašai. Taigi, aišku, kiekvienai valstybei nariai tenka tam tikrą atsakomybę, bet labai būtų naudinga pasikeisti geriausią turimą praktiką. Kaip žinia, tai nėra nauja tyrimų sritis. Jau ne vieną dešimtmetį e, komisija teikia įvairius pasiūlymus šiai problemai išspręsti. Komitete mes taip pat daug apie tai kalbame, kalbame ir apie įgyvendinimą jau egzistuojančių teisės aktų. Labai svarbu, kad e, sudarintos taisyklės būtų ir gyvendintos praktikoje. Vis dėlto pagrindinis mūsų principas yra keistis geriausią turimą praktiką ir komitetas tokia idėjai turėtų pritarti. Ačiū. Ar dar norėtumėte pakomentuoti dar kartą šį klausimą? Denis, prašom. Dėkoju, kalbėsiu labai trumpai. Aš tikrai gerbiu nacionalinės valstybių norių kompetencijas, noriu, kad čia nebūtų jokių nesusipratimų. Europos komisija teikdama tokį pasiūlymą taip pat paisa valstybių narių kompetencijų. Vis dėlto e, noriu paremti štai kokią mintį. Ši sistema negali būti visiškai savanoriška. Komisija siūlo, kad būtų tam tikri kontaktiniai centrai nacionalių lygmenių. Kai kurios valstybės narės sako, na, mes taip nedirbame. Bet kaip vyktų praktinis bendradarbiavimas tarp valstybių narių, jis yra būtinas nebūtų aišku, į ką kreiptis konkrečioje valstybė narėje. Pavyzdžiui, e, Niderlandai tikrai norėtų bendradarbiauti su kaimininėmis šalimis, bet dabar tas bendradarbiavimas vyksta dvišalių pagrindų, mums reikia išsiaiškinti, kokie yra atsakingi asmenys, dažnai praktikoje kreipiamės į neteisingą asmenį, taigi bendradarbiavimas e, nelabai naudingas ir iš to pelnosi e, asmenys užsiemantis neteisėtą veiklą, jie pelnosi iš nedeklaruojamą darbą, taigi reikėtų tam tikro kontaktinio centro kiekvienoje valstybėje narėje. Aš esu tikras, kad su šešėliniais pranešėjais dar apie tai diskutuosime. Reikėtų rasti aukso viduriuką tarp visiškai savanoriškos sistemos ir visiškai privalomos sistemos. Uh, Dėl e, kaštų atsiperkamumo iš tikrųjų pranešime apie tai reikėtų įtraukti pastabų. Europos komisija siūlo tam tikrą biudžetą, mes e, nenorėtumėm, kad būtų papildomai išleidžiama e, lėšų ir kad jos būtų panaudotos neprasmingai reikėtų tam tikros biudžetinės disciplinos. Dėkoju. Paskutinis darbo tvarkės punktas. Ponas Hainen iš komisijos e, sugrįžo pas mus papasakoti apie e, nesažiningą, nesažiningus metodus maisto tiekimo e, maisto produktų prekyboje ir maisto tiekimo grandinėje. E, pranešėjas man labai vėlai vakar vakare atsiuntė žinę, pranešdamas jau jokiam paskutinę minutę teko išskristi lėktuvu į Lenkiją. Jis labai mandagiai paprašė ponios perduoti, kad e, poniai Marija Mobanda, kad ji išklausys e, atsakymus į jo klausimus, e, klausydamas transliacijos internetu ir kad jo padėjėjas yra salėje ir, ir, ir visą informaciją užrašys. Jeigu kada nors jums taip nutiktų, ir jeigu jūs norėtumėte perduoti atsiprašymą jūsų vardu, e, aš tai be jokių problemų padarysiu. Ačiū už galimybę dar kartą aptarti šį klausimą. Vakar jau apie tai kalbėjome. Pabandysiu atsakyti į klausimus, tą tvarką, kurie jie buvo užduoti. Pradėsiu nuo pranešėjo klausimų. Jis kalba apie baimės veiksnį. E, Ir jeigu steigiamos tos e, sistemos savanoriškumo pagrindų, baimės veiksnys išlieka labai svarbus. Aš savo pasisakymę minėjau, kad baimės veiksnys ir yra susijęs su pagrindinėmis problemomis, kurias aptinkame įgyvendinimo srityje. Kalbame apie tokius prekybos modelius, kurie įsigalėja, kurie, kurie susiklostė uh, E, tarp dviejų šalių, tarp kurių sudarytas sandoris ir paprastai viena iš tų šalių yra labai suinteresuota, kad tas sandoris ir toliau galiotų ir todėl viena šalis yra mm, priklausomoje situacijoje. Aš minėjau šio komunikato priešistorę, buvo parengta žalioji knyga dėl nesažiningos prekybos, kur ten uh, kur buvo labai e, konkrečiai akcentuotas šis klausimas ir paskui dar kartą grįžame prie jo konsultacijose. Savanoriškų, laisvanoriškų sistemų e, atveju egzistuoja būtent ši problema. Paprastai nėra kažkokių taip patikimų priemonių užtikrinti konfidencialumą. Mums atrodo ypač svarbu gyvendinimo, užtikrinimo sistemose turėti galimybę pateikti oficialius skundus ir kad ir kokia institucija nagrinėtų tuos skundus turėtų pagal užimamas padėti ir einamas pareigas nagrinėti tos skundus ir, ir informuoti gyvendinimo instituciją apie iškilusias problemas. Komisija ragina valstybės narės panagrinėti giliau šį, šią sritį aptartą komunikate. Pereinu prie ponos Senhalovos pastabų ir klausimų. Uh, Ji klausė, kaip sprendžiame tą klausimą, kai, kai, situacija, kai ūkininkai neprisijungia prie tiekimo grandinės lisamoriškų pagrindų, o mažai vidutinių įmonių dalyvavimas yra ribotas. E, Taigi, tai irgi tiekimo grandinės silpnoji vieta. Kaip jau sakiau vakar, tai susijęs su įgyvendinimo užtikrinimo mechanizmu. Nors mes tik, tikimės ir manome, kad kad išlieka dar viltis, jog ūkininkai prisijungs prie tokių laisvanoriškų sistemų, nes yra jos organizuojamas nacionaliniu mastu. Mažų vidutinių įmonių dalyvavimas ar nedalyvavimas yra mums rūpintis klausimas, nes jeigu esate narys, turite būti tos iniciatyvos, iniciatyvinės e, organizacijos nariu, kad galėtum tiesiogiai pasinaudoti jos siūlomais privalumais, nors buvo aktualiai pastebėta, kad netiesiogiai mažos vidutinės įmonės turi naudos iš to, kad didžiosios įmonės prisijungia prie tiekimo grandies iniciatyvos ir ją taiko. Taigi tai turėtų atsiliepti, poveikis turėtų būti juntamas Bet mes rengėmės labai kruopšiai peržiūrėti e, tą situaciją, atlikdami vertinimą, kurį turime parengti šiais metais. Ir ištirsime tą situaciją, kurią minėjau vakar. Buvo klausimas ir apie prekybininkams. kažkokias ribas, e, suvaržymus yra, parengt, yra sukurta kainų stebėsenos priemonė, siekiant užtikrinti kainų skaidrumą ir bandant e, stebėti tendencijas ir, ir nustatyti, kokios yra kainos sviravimo kokios kainų sviravimo amplitudė ir kad tai atsispindėtų maisto tiekimo grandinėje. Neturime daug duomenų šiuo klausimu, bet manau, kad tokia informacija bent jau iš dalies yra prieinama apie kainų sviravimo amplitudę. Nesažininga prekyb, nesažiningos prekybos poveikis vartotojams. Jį įvertinti nėra lengva. Ir tai ir nebuvo pagrindiniu šios iniciatyvos tikslu. E, tai yra nesažiningai prekybai skirtas pasiūlymas ir mes tikimės, kad vartotojams be abejo yra naudingesnė tinkamai veikianti maisto tikimo grandinė. Ponas Rošvork minėjo skirtingus požiūrius taikomus sprendžiant šią problemą. Jisai minėjo tarpininko instituciją ir kalbėjo apie tai, kad kad tokia institucija galėtų rūpintis tuo, kad būtų prekyba vyktų sąžiningai. Tai neblogas požiūris, kai kurios valstybės jį taiko, tačiau Mes manome, kad čia galima taikyti įvairiausius požiūrius. Prancūzijoje, pavyzdžiui, egzistuoja tarpininkavimų grista sistema, o jungtinės karalystės už priekybą atsakingos vyriausybinės institucijos taip pat iš dalies turi įgyvendinti šią funkciją. Svarbu, kad e, egzistuojančios priemonės būtų skirtos tikslo siekimui ir kad tai būtų darome kiek įmanoma našiau. Ir, pavyzdžiui, gali egzistuoti laisvanor, laisvanoriškų iniciatyvų ir teisėkurų iniciatyvų deriniai ir vėlgi pagrindinis tikslas šiuo atveju išspręsti problemas lankščiai ir nekontroversiškai, jei tai manoma, tai be abejo geriausias mm, problemos sprendimas nesažiningoje prekyboje. Mm, buvo paprašytas pateikti sąrašą nesažiningos prekybos metodų Kai kurios valstybės yra nusprendę e, skelbti tokį sąrašą, kitos e, akcentuoti teigiamos, sąžiningos prekybos metodų sąrašą. Įdomu yra tai, kad tai užtikrina tam tikras sklandumą, nes labai nelankstus sprendimai baigtinis nelankstus sąrašas nebūtinai yra tinkamiausias sprendimas, nes net jei tas sąrašas e, būtų tikslus, jame gali nebūti kai kurių, e, kai, kai kurių metodų ar kai kurių atvejų, kurie, kurių pasitaiko. Ponas Dantė uždavė apie privačių pre, prekės ženklų e, raidą ir ar tų, ar nesažininga prekyba. Tokiais prekių ženklais turėtų apimti šis siūlymas. Mes žinoma stebime, kas vyksta su privačiais prekių ženklais, nes jų skaičius pastaraisiais metais ypač auga. Ir bandome reaguoti, žinoma, ir į Tai, tai žinoma atsiliepia ir e, pakl, paklausai tarp vartotojų. Kartais privačių prekės ženklų e, žinoma, prekių ženklų gamintojai kartais elgesi nesažiningai. Be abejo, laikantis visų taisyklių negalima piktam išnaudoti konfidencialios komersinės informacijos. E, konkurencijos direktoratas neseniai parengė išsame apžvalgą nagrinėdamas inovacijas ir pasirinkimo galimybę maisto tiekimo grandinėje. Ir šioje studijoje konkrečiau nagrinėta ir e, priva, privataus prekės ženklo raida. Ačiū už klausimus, kurie buvo užduoti vakar. Noriu padėkoti už man suteiktą galimybę. Jeigu bus papildomų klausimų, vėl juos atsakysiu. Velice děkuji za ty odpovědi. E, chyběla mě tam. Labai ačiū už pateiktus atsakymus. Aš pateikiu ir vieną papildomą klausimą apie vidaus rinką. Tais atvejais, kai tarptautinės bendrovės taiko skirtingą praktiką skirtingose valstybėse, norėčiau, kad jūs man apie tai pakalbėtumėt. Ačiū, kad priminėt. Aš tiesą sakant pamiršau tą klausimą. Be abejo, Mums tai yra labai svarbu. Mes šį klausimą vertiname iš vidaus rinkos perspektyvos. Kaip jau sakiau vakar, labai daug tos nesažiningos priekybos e, atvejų yra fiksuojama vietos lygmenių. Tai gali būti sprendžiama nacionalinių valstybių narių teisės aktais. Tačiau turbūt e, žinote, kad e, reikia geresnio koordinavimo su valstybėmis narėmis. Akivaizdu, kad vaizdas yra labai nevienodas, tačiau svarbiau negu visapusiškas harmonizavimas yra tai, kad niekas e, neužstriktų tarp valstybių narių teisės aktų, kad nebūtų galima tuo žaisti. Yra išreikšta nemažai susirūpinimo apie tai. Ir e, yra tokių valstybių, kurios jokių taisyklių netaiko. Aš manau, kad reikėtų apie tai ir toliau galvoti. Fragmentacijos klausimas akivaizdžiai išlieka Tačiau kita vertus būtų labai drastiška paprasčiausiai viską suvienodinti. Reikėtų stengtis propaguoti bendrą supratimą, kokia praktika turėtų būti įgyvendinta, o kita vertus yra labai svarbu pasirūpinti, kad būtų bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir E, užtikrinti, kad tarp sistemų neliktų spragų. Labai ačiū, kad atėjot šiandien. Labai malonu, kad jūs galite atsakyti šios klausimus. E, yra nemažai mūsų kolegų čia. Jūs e, turbūt jau girdėjote apie laisvanorišką požiūrį ir privalomą požiūrį. Vis labiau ir labiau svarbu yra užtikrinti, kad būtų įmamasi reikalingų priemonių. Atrodo, kad šiame komitete apie gyvendinimą yra labai daug kalbama, bet aš norėčiau sužinoti, jeigu aš neklystu, jūs esate atsakinga ir už mažmeninę priekybę mažmeninė priekyba yra labai didelė dalimi visko, kas vyksta čia dėmesio centre. Aš norėčiau sužinoti, ar tai, ką jūs e, da, aptarėte čia, yra plačiau aptarnėjama, ar tai nėra tik tai mūsų aktualija. Aš žinau, kad parlamente jūs susitinkate su daug prekybos daug pramonės ir skirtingų šakų atstovų. Žinau, kad žemės ūkio atstovų buvo praeitą e, dieną čia ir jie labai norėjo kalbėti apie žemės ūkio aktualiausias temas. Iš tiesų, mes įsteigėme tą a, aukšto lygio grupę mažmeninės priekybos klausimais. Tai išplaukė iš 2013 metų pradžioje priimto e, veiksmų plano Veiksmų planas buvo gyvendamas priekybos praktikai tvirtinti, tačiau kol kas e, e, mažmeninės e, darbo grupės veiksmai nedavė jokių konkrečių rezultatų. Tai yra susiję su laikotarpiu. Komunikatas buvo pateiktas Liepos mėnesio, dirbame dabar. Norime užtikrinti, kad laisvanoriškos sistemos funkcionuotų, mes tą darėme su valstybėmis narėmis. Šiuo požiūriu e, aukšto lygio e, dar, darbo grupė mažmeniai priekyba apie tai nekalbėjo, bet šiandien matome, kad aukšto lygio darbo grupė iškyrė pagrindinius uždavinius. E, mažmeninis sektorius kalba apie skaitmeninius pokyčius, kurie yra labai plataus masto ir pagrindinis dalykas yra kaip prisitaikyti prie tos e, skaitmeninės, skaitmeninių permainų. Aš e, manau, kad e, ta tema kol kas dar darbo grupės darbo atvarkė nebuvo pagrindinė. Vienas iš pagrindinių problemų šiandien yra e, laikas, žiūrėsim, kaip e, laisvanoriškos schemos veiks ir aš norėčiau paremti iniciatyvą, kuri parodys, kaip laisvanoriškos sistemos e, vietos lygmenių veikia. Laisvanoriška sistema pasiteisina ir dabar ne tas laikas, kai reikėtų uh, E, aptarti visą šiemet atliekamą darbą, kad galėtumėm pasverti nesažningos prekybos įpročių keliamas problemas. Aš aš esu tikra, kad parlamentarai turės daug klausimų. Ačiū už patarimus šią temą. Aš įsivaizduoju, kad nariai susieks su jumis tiesiogiai. Oficialiai turiu pasakyti, kad kitas posėdis prasidės sausio 21 dieną, trečiadienį 9 val. ryto. Ačiū.